22 dienos nebuvo plenarinio posėdžio, taigi nebuvo patvirtinta jokių e, rezoliucijų skubos tvarka. E, yra dabar numatoma keltas rezoliucijų, viena yra susijusi su padėtimi Jemene. Girdėjome e, komisijos e, e atstovo atsakingo už e, saugumą pas, pranešimą dėl padėties Jemene. Taigi apie tai noriu Jūs informuoti. Mes taip pat surengėme keitimąsi nuomonėmis e, dėl ankstyvų santokų, rengdamėsi paru, parengti pranešimą šią temą. Kitas mūsų pranešimas rengiamas e, savo iniciatyva yra ruošiamas. E, tai bus E, pranešimas e, Europos, e, rengiant ES išorės strategiją prieš ankstyvas ir prievartinės santokas. Ir šią temą pasisakys, pranešimą rengs ponas Gerens, šiandien vyks pirmasis pasikeitimas nuomonėmis šią temą be dokumento. Ir Pranešėjas mums paaiškins savo požiūrį į šį klausimą ir kolegos turės galimybę e, pasidalinti ir savo nuomonę mm, šiuo klausimu, šiuo ankstyvojo etapu. Mm, pranešimo projektą ketinama parengti vasario mėnesį. Noriu priminti, kad ankstyvos santokos yra žmogaus teisų pažeidimas, tai taip pat yra labai neteisinga praktika daugeliu požiūrių. Norėčiau dabar pakalbėti apie esminius žmogaus teisų klausimus, dėl kurių e, ankstyvos santokos neturi vykti. Na, ankstyvos negali e, asmo duoti sutikimo, jeigu yra nepilnametis ir e, taip pat tas sutikimas negali būti laisvas ir išsamus, kai e, viena iš santokos šalių nėra pakankamai brandi, kad galėtų priimti informaciją grindžiamą sprendimą. Taigi dabar sutiksiu žodį ponui Gerins. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, noriu padėkoti komis, druo komitetui už tai, kad patikėjo man renkti šį pranešimą, kuriuo mes reaguojame į svarbų reiškinį. Mes turime nagrinėti šį klausimą ir mes jį nagrinėjame daugelį dešimtmečių. Taigi, kai kalbam apie vaikų santokas, negalime e, neužsiminti apie tam tikrą nepriimtiną ir smerktiną praktiką. Vaikų santokos iš tikrųjų yra susijusios su e, mergaičių pajungimu. Ir, ir mergaitės yra ištekinamos e, jaunesnėme amžiuje nei gali duoti sutikimą. Ir iš tikrųjų e, čia kalbame apie žmogaus teisų, bazinių žmogų, žmogaus teisų pažeidimą. Vaikų santokos yra susijusios su dažnu negebėjimu taikyti e, teisę, nes dažnai įstatymai draudžia tokias santokas, tačiau jie nėra taikomi. Vaikų santokos taip pat yra susijusios su pažeidimais nuostatų, yra, kurios yra įtrauktos į daugelį mm, tarptautinių dokumentų, kurie dažnai yra perkeliami ir nacionalinė teisė. Vaikų santokos yra susijusios su prievartavimu, su vaikystės atėmimu. E, taip pat vaikų santokos yra susijusios e, su teisės į e, švietimą atėmimu ir taip pat reikėtų pasakyti, kad problemos dar labiau paštrėja, jeigu apie tas santokas kalbame kaimo, tos santokos vyksta kaimo vietovėse. Bet visa tai yra žinoma. Mes nenorime dar kartą kartoti tai, kas jau buvo pasakyta, nenorime dar kartą rašyti to, kas jau buvo rašyta ir nenorime balsuoti dėl to, dėl ko jau buvo balsuota. Šiame pranešime visų pirma mes remiamės tuo, kas yra žinoma, tai yra pranešimo pagrindas. E, Europos parlamentas visai neseniai balsavo dėl moterų teisų komiteto rezoliucijos, kuri yra labai aktuali. Man atrodo, kad tas balsavimas vyko šių metų e, birželio mėnesį. Ir toje rezoliucijoje iš esmės yra pasakyta viskas, ką reikia žinoti. E, Visi jau žinome tai, kas yra žinoma, tačiau kyla klausimas, kaip pasiekti, kad būtų e, paisoma teisių, kurios minimos toje rezoliucijoje. Taigi, mano nuomonė, mes privalome e, numatyti priemonės, kurios e, padarytų galą neprimtinai praktikai. Mes turime čia turėti didelių ambicijų. Mes turime imtis įvairių priemonių, kad padarytume galą ir kitoms problemoms, užbaigtume kitas problemas, pavyzdžiui, vergo, išspręstume vergovės problemą. Ir tai yra e, tokia tema, kuri praktiškai neegzistavo nuo, 2020, nuo 21 amžiaus pradžios. Taigi kalbame apie e, vaik, vaikus, kurie yra priversti susituokti iki 18 metų. Taip pat mm, nemažai vaikų yra sutokiama iki 15 metų. E, aš jau sakiau, kad nenoriu rašyti to, kas jau buvo parašyta kažkur. Aš norėčiau dabar išklausyti jūsų nuomonės, kad galėčiau renkti šį pranešimą ir norėčiau uh, E, paklausti, ar jūs e, pritartumėte tam, kad mes e, parengtume apčiuopiamą strategiją, kuri padėtų padaryti galą šiam reiškiniu. Europos Sąjunga yra teisė grindžiama sąjunga, mes vadovavomės pagarbą teisėmis, pagarbą mm, mažumoms, moteriams, vyrams, mes remiamės E, tuo, kad turime užtikrinti žmogaus orumą ir mes e, turime taip pat galvoti ir apie tai, kas vyksta ES viduje, nes tokia praktika gali egzistuoti ir ES viduje. Ir pavyzdžiui, E, vienoje yra duomenų, kad vienam, vienoje didelėje ES valstybėje įvyko 1600 nepilnamečių santokų per metus. Taigi mes e, čia kalbame ir taip pat apie mūsų išorės santykius, apie vystimosi politiką, kaiminystės politiką e, bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis politiką ir manau, kad ši tema turėtų būti mūsų visose veiksmuose, kurių imamės. Taigi mes, aš norėčiau akcentuoti tas priemonės, kurias galėtume įgyvendinti. Ir taip pat reikėtų parengti strategiją. E, strategija turėtų būti parengta komisijoje ir išorės veiksmų tarnyboje. Mm, taigi mes turime pasiremti viskuo, kas jau buvo padaryta ir noriu priminti, kad E, šis e, aspektas minimas daugelyje e, konvencijų ir įvairių tekstų. Aš žinoma dabar neišvardysiu visų, bet noriu paminėti te, kai kuriuos tekstus, kuriuose apie tai užsimenama. Taigi visų pirma, 89 metų konvencija dėl vaiko teisų, taip pat 408 2009 metų visuotinė žmogaus teisų deklaracija. Ten pasakyta, kad santoka yra galima tik turint visišką vyro ir moters sutikimą, tai yra dviejų suinteresuotų asmenų sutikimą. Toliau vienos deklaracija ir e, veiksmų planas, 93 metų veiksmų planas. E, veiksmai skirti e, uždrausti vergovę. Aš užsimindamas apie vergovę pagalvojau būtent apie šį tekstą. Taip pat galiu paminėti ir vairius tekstus anglų kalba. Tai yra tarptautinis sustarimas dėl ekonominių ir socialinių e, tekstų 66 metų, taip pat tarptautinis sustarimas dėl pilietinių ir politinių teisių patvirtintas 66 metais. Toliau vaiko, Afrikos vaiko teisių E, e, Hartija 90 metų, taip pat 91 metų, e, atsiprašau, 81 metų Hartija toliau Afrikos žmogaus teisų ir moterų teisų Hartija 2003 metų, toliau 2006 metų Afrikos Hartija ir taip toliau. Taigi tarptautinė teisė mus skatina imtis priemonių, kad būtų užkirstas kelias šiai praktikai. Ir kadangi ES yra labai svarbi veikėja, mm, reikėtų galvoti, kas ES turi imtis priemonių. Tai yra e, Europos komisija. Ji turi pakankamai didelių finansinių išteklių. E, šie finansiniai ištekliai yra skiriami vystimosi priemoniai, vystomojo bendradarbiavimo priemoniai, taip pat ir 28 valstybės narės turėtų prisidėti prie priemonių finansavimo. Aš taip pat galvoju ir apie priemonės, kurių turi valstybės narės. E, mes manau, kad e, šis klausimas glaudžiai siejasi su užsienio vystomąją pagalbą, kuri yra teikiama e, besivystančiom šalims. Ir e, iš tikrųjų čia veikia 29 subjektai ir manau, kad tie 29 subjektai galėtų drauge parengti strategiją. Dar reikėtų pridurti, kad valstybės narės turi 80 procentų E, finansinių išteklių, kurie yra skiriami vystomai pagalbai. Komisijai tenka 20 procentų tos pagalbos dalies. Taigi m, mm, mm, norėčiau paraginti visas e, valstybės narės e, ir komisiją apjungti pajėgas ir vadovauti čia turėtų Europos komisija, ji turėtų nusistatyti savo e, užmojus ir aptarti turimas priemonės. Ir kai kalbame apie strategiją, mes paprastai kalbame apie viziją, turime nusistatyti tikslus ir kalbėti apie veikėjus. Tai yra komisija, valstybės narės ir taip pat jungtinės tautos. E, pavyzdžiui, e, UNFPA, tai yra žmogų, jungtinių tautų ž, ž, gyventojų fondas, taip pat ir UNICEF. Ir aš dabar norėčiau su. kad jūs taip pat sureaguotumėte į tai, ką aš sakiau. Taip pat, kai kalbame apie subjektus ar veikėjus, reikėtų paminėti ir besivystančias šalis, kurios yra ES valstybių narių partnerės mm, ir taip pat ir komisija. Mes juk dirbame partnerystės pagrindu, tai reiškia, kad turime turėti įtikinamų priemonių, taip pat turime skirti finansų lėšų ir taip pat e, žmogiškųjų išteklių, kad galėtume kovoti su šią pasenusią praktiką. Taigi reikia veiksmų ir veiksmų papildomumo tarp visų subjektų. Ir aš esu įsitikinęs, kad mm, lėšų trūkumas neturėtų tapti kliūtimi. Mes turime e, suprasti, kad vy, e, vy, tos priemonės, kurių mes turime vykdydami vystomą bendradarbiavimo politiką, yra tikrai didelės. Ir na, turiu pasakyti, kad e, kai kuri mūsų politika konkuruoja su išorės politika ir vystimosi politika. Ir turiu pasakyti, kad ES pati nelabai žino, kiek yra skiriama e, euro vystomai pagalbai. Na, ta pagalba sviruoja nuo 0,45 iki 0,5 procento. E, e, Europos Sąjunga Adisabeboje prieš metus prisėmė įsipareigojimą e, padidinti tą viešoje vystomąją pagalbą iki 0,7 procentų iki 2030 metų. Ir jeigu valstybės narės laikysis duoto pažado, kuris buvo duotas jų vardu e, vystomosios pagalbos finansavimo konferencijoje, tai manau mes turėsime e, pakankamai lėšų, kad galėtume finansuoti savo tikslą. E, strategijoje mes taip pat turėtume numatyti ir informuotumo didinimo aspektą. Turėtume didinti samoningumą, informuotumą ir savo šalise, ir tose probleminėse šalise. Ir kalbant apie informuotumo didinimą, Tai vėl, čia vėlgi reikia e, strategijos. Reikia strategijos, e, kad galėtume šį klausimą kelti aukštų lygių, plačių mastų Europos e, sąjungoje. Ir aš savo rezoliucijos projekte pateiksiu pasiūlymą E, kai tik įmanoma, bet jau ir dabar reikėtų apie tai pradėti galvoti, kai tik bus įmanoma vienerius metus paskelbti kovos su vaikų santokomis metais. E, kodėl? Na, kai mes kalbame apie šį klausimą, jis siejasi su teisė, su mažumų teisėmis, su moterų vyrų lygybė, tai tie siejasi su pagarba žmogaus orumui, taip pat tai siejasi ir su ES vertybėmis, kurias mes norime e, propaguoti. Ir mes e, visose savo tekstuose paprastai pateikėme labai tvirtą nuorodą į pagrindinės teisės. Taigi, m, tokių priemonių reikia strategijoje. Manau, kad mes neturėtume mm, e, jaustis e, e, kažkaip nusivylę, manau, mes turime mm, nenuleisti rankų ir taip pat turime būti aktyvūs. Mes, Europos parlamentas, turime būti pagrindinis Europos komisijos sąjungininkas. Mes, manau, turime imtis priemonių. Na, tikrai čia galime labai daug ką pasakoti šiuo klausimu, bet manau, kad reikia remtis faktais ir perėti prie veiksmų. Uh, Mm, jau sakiau, kad yra daugybė tarptautinės teisės nuostatų, konvencijų, tekstų, kurie, kurių nuostatos yra perkeltos į nacionalinę teisę. Visa tai mums rodo, kad jau tas faktų konstatavimas turėtų baigtis, atėjo laikas imtis veiksmų. Taigi tiek įžanginių pastabų. Norėčiau išklausyti dabar jūsų nuomonės. E, tai yra, ar jūs E, pritarėte e, tos, e, tiems pagrindiniams mano pranešimo principams, kuriuos aš pristačiau. Taigi lauksiu jūsų reakcijų. Teniamo conto che avremo poi tempo comunque di ritornare sull'argomento. Labai ačiū. Šis klausimas nekartą sulauks mūsų dėmesio. Vasario mėnesį pasirodys pranešimas. Kolegė, labai trumpai. Aš visiškai pritariu pono Gerančio pasiūlymui. Manau, yra labai svarbu e, žmogaus teisų požiūrių kalbėti apie šį klausimą, teikti šį pranešimą, bet yra tam tikri elementai, kurie turi būti nepamiršti šiame pranešime E, kontekste. Kartais mes dirbame atskiruose komitetuose ir nesusijame tam tikrų dalykų. Priversinės santokos taip pat yra laikoma e, Stambulo konvencijos pažeidimu. Tai yra pirmasis teisiškai privalomas dokumentas. Numatoma prevencija, apsauga, e, taip pat teisminis persekiojimas e, kaltųjų jau 2014 metų e, ši konvencija visiškai veikia, yra taikoma. Šiais metais Europos parlamentas galiausiai ratifikuos šią konvenciją ir nepamirškime, kad priverstinės santokos e, priklauso pažeidimų moterų atžvilgių, šeimų atžvilgių sąrašui. Ir taip pat turime galvoti, koks egzistuoja koks egzistuoja didžiulis atotrukis e, lygybės požiūrių, ankstyvos priverstinės e, santokos ir reikia sėti tai su 30-ųjų metų darbo tvarkė. Lygybės tikslas e, mūsų įpareigoja ieškoti visų būdų užtikrinti nemokamą, pavyzdžiui, švietimą mergaitėms iki 18 metų tos merginos turėtų turėti teisę mokytis, o neturėtų būti ištekinamos. Taip pat e, reikia galvoti apie dabartinę padėtį ES ir valstybėse narėse e, dėl e, amžiaus. Dėl e, lytinių santykių, dėl kurių sąmoninkai apsisprendžiama, reikia e, siekti vieningo požiūrio, reikia kelti klausimą dėl nepilnamečių santokų mūsų valstybėse narėse, daug, daugelie valstybių e, narių e, egzistuoja mm, galimybė tuoktis, taip pat e, amžius, nuo kada asmo gali lytinės brandos amžius yra kur kas žemesnis negu 18 metų. Ir Mes taip pat turime įvertinti tą visą situaciją. Ja, jag skulle också vilja uttrycka mitt fulla stöd. Soraya, aš taip pat norėčiau išreikšti visišką pritarimą. Taip pat galvoju apie būtinas e, sąlygas darnie, darnaus vystimos tikslams pasiekti. Tie klausimai yra labai glaudžiai susiję tarpusavėje. Priverstinių ir vaikų santokų draudimas yra būtina sąlyga, kad tuos tikslus pasiektume. 1, 3, 4, 5, 8 ir 10. Tie tikslai tiesiogiai yra susiję su e, mūsų aptarimu klausimu. 6. Tikslai. Susiję ir aš visiškai pritariu e, požiūrį, kad reikia kovoti su vaikų santokomis, tačiau taip pat egzistuoja Europos tarybos uh, konvenciją 2011 metų dėl priverstinių santokų draudimo. Ir 11 e, narių pasirašė e, šią konvenciją, tačiau iš ES valstybių narių e, tik aštuoniuose yra draudžiamos Vokietija, Malta, Švedija, Austrija, Britanija ir dar porą. Kai mes teikiame vystomąją pagalbą, e, kartais valstybės neatsižvelgia į šį reiškinį. Man atrodo, turime dirbti e, su visomis valstybėmis narėmis. Bet dar kartą pasakysiu, kad visiškai remiu pasiūlymą. Dėkui. Ponas Buchneris. Labai ačiū. mintys yra labai svarbios ir aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į porą dalykų. Pirmiausiai, mano nuomonė, Europos Sąjungoje tebėra žmonių, kurie pažeidinėja įstatymus, kurie egzistuoja. Mes turėtume galbūt pagalvoti, kaip užtikrinti, kad įstatymai būtų deramai gyventinami ir kad visiems jie būtų taikomi, įskaitant migrantus. Ar uh, vadinsime tą reiškinį priverstinėmis santokomis, vaikų santokomis, bet kuriuo atveju tai yra žmogaus teisų pažeidimo klausimas. Išorės politikoje, pirmiausia, išorės priekybos politikoje tai turi būti atsižvelgiama, nes e, tai sės ir su finansiniais dalykais. Taip pač e, svarbu kai kurių šalių atžvilgiu, gal aš kalbu šiek tiek ciniškai, bet tik konkrečiomis priemonėmis mes galėsime valdyti šį reiškinį. Dėkoju. Dabar išklausysime UNICEF atstovo, paskui suteiksiu žodį komisijos atstovams. Labas rytas visiems. Aš esu Andy Brooks. Aš esu regiono patarėjas vaiko apsaugos klausimais e, vakarų centrinės Afrikos regionui. Aš e, Senegale Dakare dirbu dirbame su UNICEF, UNPA, jų atstovai yra šalia manęs. Regionas, kuriame dirbu, yra toli nuo čia, pasižymi tuo, kad labai daug merginų ištekinama nesulaukusios pilnametystės, šešios iš dešimties ir atėjo laikas spręsti šį klausimą. Man atrodo, kad pasiekėme lemiamą etapą spręsdami šią problemą. Pranešėjas minėjo įvairias priežastis, dėl ko reikia tą daryti, bet e, dabar e, galiu pasakyti, kad lyginant su 99 metais skaičius merginų, kurios ištekinamas e, būdamos nepilnametės, yra mažesnis proporcingai viena iš keturių dabar bet e, vis tiek daug jų yra ištekinamos dar nesulaukus pilnametystės. Ir šiaip regione e, matome gyventojų augimą. Situacija galbūt atrodo ir geresnė, bet e, skaičiai realūs, santykiniai skaičiai atrodo mažesni, bet realūs skaičiai yra kur kas didesni. Ir kaip kolegos sakė, politinė, socialinė valia šiuo metu yra labai didelė ryštas didelis, turime tikslus, darnaus vystimosi tikslus. Ži, lyčių lygybės klausimas taip pat labai stipriai akcentuojamas Generalinė asamblėje žmogaus teisų tarybos rezoliucija yra tuo klausimu parengta. Bet mes turime galvoti, kaip dabar pasinaudoti visomis sąlygomis ir siekti rezultato. E, viena iš iniciatyvų yra pasaulinė programa, kuri skirta e, veiksmams, kurie išgyvendintų vaikų santovas. ES, kaip ir kiti veikiai remia, tai dabar jau 12 šalių veikia ši programa, kai kuriuose šalyse šis reiškinys yra ypač paplitęs. Ir Bangladešas, pavyzdžiui, Indija, Nepalas Burkina Faso, Gana, Nigeris, Sierra Leone, Etijopija, Mozambikas, Uganda, Jemenas ir Zambija. Tose šalise šis reiškinys yra ypač paplitęs. Noriu pasakyti, kad e, šis klausimas aktualus tam nedėliam gal skaičių šalių, bet ir tose šalyse jau pasiekta nemažai pažangos susisiekta su dideliu skaičiumi mergaičių, mes sugebėjome pasiekti rezultatų, bet galime pasiekti dar daugiau. 2016 metais 1,7 milijonų e, bendruomės narių vaikų e, aprepta mūsų tarnybos susisiekė 7 iš 12 šalių yra konkretus nacionaliniai veiksmų planai, kurie skirti kovoti su vaikų e, santokomis ir trys yra įvertinti pagal sąnaudas, įvertinta, kiek tai kainuos. Aš kalbėsiu apie mm, man artimiausią šalis, kurios kažką nuveikė. Sierra Leone, pavyzdžiui, e, tradiciniai lyderiai įsitraukia daugiau negu penki e, tūkstančiai mergaičių, yra apmokytos, informuotos, taip pat e, 43 tūkstančiai mokytojų apmokinti ir e, Taip pat Nigerija 25 tūkstančiai mergaičių yra gausios informacija. E, Etijopijoje Afrikos e, sąjunga, galiu pasakyti, įsipareigojo e, labai rimtai kovoti su vaikų santokomis ir reikia užtikrinti, kad ES su Afrikos sąjunga susivienytų, tuo met mes e, kur kas stipresnį balsą turėsime. Daugiau negu pusė Afrikos šalių pradėjo dėkti programas skirtas kovoti su vaikų santokomis. Ir tai yra geras signalas iš Afrikos sąjungos. Matome, kad politinė valia Afrikoje e, e, labai rimta, didelė yra darbo tvarkė 2063 metams E, kurioje taip pat numatytos priemonės. Turime teisinę sistemą, bet jos nepakanka, reikia paprotinę teisę, e, į paprotinę teisę atsigręžti, taip pat e, švietimas, reprodukcinė sveikata, man atrodo, tai buvo paminėta, taip pat reikia geresnės stebėsenos, geriau išsiaiškinti, kokio masto yra problema, kokio pobūdžio ir galiausiai partnerystės. Aš manau, kad mano minėta globali programa e, reikalauja partneriščių, Afrikos sąjunga e, dirba ir galime kalbėti apie tvirtą programą, stiprią platformą ir reikia taip pat specialių metų. Tai būtų labai įdomi mintis ir gana reikalingas dalykas. Ačiū. Elena Gonot. Prašom dviems minutėms. Aš keletą žodžių pasakysiu apie išorės veiksmų tarnybos ryštą e, išgyvendinti vaikų santokas. Kovo mėnesį patvirtinta patintos ES gairės peržiūrėtos dėl vaiko teisų apsaugos skyriaus žmogaus teisų vadovo pavaduotojas Sančias Riko e, lankėsi aukšto lygo renginys Dakare, Senegale, kuriame buvo nagrinėjamos uh, šios problemos ir labai malonu matyti Andy Brooks, nes mes e, su juo susitikome prieš porą metų, kai buvo surenkti mokymai e, vaikų teisų apsaugos srityje. Kalbam apie tai, kad reikia imtis veiksmų. Ir dabar norime pasakyti, kad 50 procentų ES delegacijų pasaulyje numatė kaip prioritetą e, vaikų teisės tvirtinti demokratijos ir šalių strategijos kontekste. Mes turime daug e, priemonių, kurios leidžia mums veikti. Buvo taip pat kalbama apie tai, kad reikia kaip galima geriau informuoti visuomenę. Noriu pasakyti, kad ES valstybės narės e, gali suvaidinti svarbu vaidmenį. E, Max Toblan, e, kartu su juo dirbome, jisai dirba DEFCO ir dalyvavome jungtinių tautų renginiuose 28 valstybės narės taip pat e, dalyvavo susitikimuose, bent jau dauguma jų, ir e, šis klausimas labai, labai įdomus, labai rūpi visiems. Baigdama dar noriu pasakyti, kad džiaugiuosi, jog daug sąsojų, kurios buvo šiandien paminėtos, pavyzdžiui, vaikų santuokos nėra atskiras tikrai iškinys, tai yra susijęs su prekyba žmonėmis, su klimato kaita. Uh, vaikų darbu. Mes turime nepamiršti to ir informuoti apie tai žmonės. Aš laukiu dabar pranešimo, mielai pakomentuosime jį ir tikimės, kad strategija bus parengta, bent jau pirmasis variantas vasarį. E, Ačiū ir pabaigai DEFCO Europos komisijos atstovai. Prašom. Labai ačiū. E, norėčiau paminėti, kad e, privartinių e, vedybų klausimas komisijos darbo tvarkė būna vis dažniau. Turime politinių priemonių, kalbant apie komisijos planą dėl moterų teisų, kaip kolega sakė, yra direktorė šiam klausimui e, paskirta. Mes vykdėme ir tarp parlamentės konsultacijas dėl e, šių vedybų ir e, lytinių organų žalojimo su partneriais ir galvojame apie strategijas, kaip užkirsti kelią šiai praktikai. Taip pat kaip tai ponas Bruk minėjo, jungtiniuose tautose yra e, egzistuojanti programa iki 30 metų e, siejama su tvaraus vystimas programa ir čia yra penki punktai, kurie yra susijęs su šiomis problemomis. Taip pat kam reikia nepamiršti taip pat, ką darome lytinių organų žalojimo srityje, taip pat yra susijęs su priverstinėmis vedybomis. Aš manau, kad galima daug ko pasimokyti iš įvairių programų, todėl reikia mm, nepamiršti šių programų pagal 5.3 e, tikslo iš darnaus vystimas tikslų. E, reikia nepamiršti iš to, kas, kokia praktika jau egzistuoja ir iš to pasimokyti taip pat. Mes taip pat remiame e, įvairiose šalyse septynis projektus, kad būtų galima užkirsti kelią toms ne, ankstyvoms vedyboms. Pranešėjai, dabar žodis vienai minutiai. Ačiū, ponė Pirkė, ačiū, ponė Besera, ponė Suraja, ponai Brukneriui ir UNICEF atstovai, kuris taip pat kalbėjo ir UNFPA vardu ir išorės veiksmų tarnyba. Europos Sąjunga yra svarbi veikėja tam turbūt niekas neprieštaraut. Reikėtų būti nuoseklesniems, kai e, keliamas sąlygų klausimas. Reikėtų naikinti tas spragas, kurios egzistuoja ir teisės srityje. Tai yra viena iš ES e, iniciatyvų dalių, siejant visą tai su kotonų sustarimu ir e, tvarka po kotonų sustarimo galiojimo pabaigos. Žinoma, reikia, kad pati ES būtų nebe be priekaištų šią prasme, akivaizdu. Reikia turėti, kad būtų nustatytas visur minimalus vedyboms amžius, reikia šią spragą panaikinti ir pačioje ES, kad būtume na, geras pavyzdys išorės prasme. Aš visiškai su tuo sutinku. Reikia kalbėti ne a, tik tai apie Europos Sąjungą arba išorės e, kitas šalis. Reikia ši problema siejama ir su mūsų šalimis taip pat. Dėl įvairiausių priežasčių. Ir aš manau, kad e, Ši strategija neprieštarauja niekam turbūt. Manau, kad ribai. Reikia aiškiai suvokti, ką mes, kokius partnerius čia norime įtraukti. Ar tai būtų nacionalinius, ES, komisijos, DEFCO, išorės veiksmų tarnybos kolegas. Bet taip pat reikia bendradarbiauti taip pat su jungtinėmis tautomis, e, kuri ne vieną kartą yra parengusi dokumentų ir paėmusi įvairių demaršų šiais klausimais. FPA taip pat yra turi geri partneriai e, šioje srityje, nes jie turi puikiausių žinių ir puikiausios patirties. Ir būtų kvaila neignoruoti jungtinės tautas, e, jungtinių tautų FPA, e, siekiant dinamikos šioje srityje ir informuojant žmonės, kurie yra būtent uh, šios strategijos e, objektai. Taigi ši strategija turėtų turėti šios įvairius elementus ir veiksmų planą, kuris e, būtų įmanomas įgyvendinti. Na, manau, kad išdėšiu pakankamai e, elementų, kad būtų galima sintezuoti šią diskusiją. Ir dirbsime toliau pagal numatytą grafiką ir rengsime raštišką pranešimo versiją. Ačiū Jums, kaip jau sakėte, turėsime galimybių grįžti prie šio klausimo, kai turėsime dokumentą parengtą raštu. Todėl šiandien jau galėtume turbūt apie tai diskusiją baigti. Noriu padėkoti ponui Gerens dar kartą už atvykimą į mūsų posėdį. Galime perėti prie kito klausimo, tai yra keitimas nuomonėmis e, tarptautinės genocido nusikaltimų aukų atminimo, orumo ir tokio nusikaltimo prevencijos dienos proga. 2015 m. rugsėjo mėnesį Junktinių generalinė asamblėja patvirtino rezoliuciją, kuri, kurią inicijavo Armenija. Ir tuomet e, gruodžio 9 diena buvo paskelbta tarptautinės genocido nusikaltimo aukų atminimo ir orumo ir tokio nusikaltimo prevencijos dieno, diena. Taigi 9 gruodžio ir 48 e, metų konvencijos dėl e, genocido nusikaltimo prevencijos ir nuobaudų už tai metinės ir e, visuotinė žmogaus teisų deklaracija buvo vertina kitą dieną. Pradinės dienos tikslas yra didinti informatumą apie Genso konvenciją ir taip pat apie jos vaidmenį kovojant su genocidu, pagerbent taip pat genocido aukas. Kaip be būtų liūdna, netgi po to, kai tartinė diena buvo paskelbta, pasaulis patyrė daugiau genocido nusikaltimų. Aš manau, kad norime, turime padėkoti mm, svečiams, kurie jau pas mus atvykę prieš kurį laiką ir steiksime jo žodį. Turime tokius svečius, ponas Matevš Pezdrič, kuris yra ES gencinio tinklo sekretariato vadovas, tai yra e, tinklas, kuris e, dirba su žmonėmis atsakingas už genocido nusikaltimų prevenciją Europos taryboje Toliau dar kalbės ponas Reid Brody, kuris yra žmogaus teisų aktyvistas, teisininkas JAV, kuris dirba nuo 29 metų, e, siekdamas patraukti atskovybę buvusi Čado diktatorių Hisen Habri. Taigi kiekvienam iš jūsų skirsime po maždaug 10 minučių. Ponas Pesdirč, pirmas, prašom. Ne, pirmas kalbės ponas Brody, prašom. <clears throat> Uh, my name is Reed Brody. Uh, I'm with Human Rights Watch. Um, thank you very much for this invitation. Aš esu iš Human Rights Watch, e, esu parengęs PowerPoint pasisakymą, kur iliustruosiu PowerPoint skaidrėmis. Manau, yra svarbu kalbėti apie šį klausimą ne tik dėl to, kad Afrikoje diktatorius buvo patrauktas baudžiamojo atsakomybėn Afrikos sąjungos pastangomis, bet e, ir dėl to, kad tos bylos protagonistai buvo aukos ir jų šeimos. Tikiuosi, kad viskas gerai veikia. Taip, labai trumpai kalbėsiu. Hisem Habre buvo Čado diktatorius e, dešimtajame dešimtmetyje. JAV jį E, pasistengė, kad jis būtų išrinktas į valdžią. Ronas Reiganas, Prancūzija, JAV įrėmė. Ir jisai paskui, kai buvo nuverstas, pabėgo į Senegalą 99 metais ir jisai buvo kaltinamas, kad nužudė apie 400 tūkstančių žmonių ir sistemiškai kankino savo priešininkus. Matote čia e, dokumentą. Jis paskutinę dieną prieš pabėgdama į Senegalą išsirašė savo čekį ir pasėmė visus pinigus iš Čado išdo. E, buvo vėliau rastos masinės kapavietės. E, pats baisiausias kalėjimas jo režimo laikais buvo laik, vadinamas baseinu, nes iš tikrųjų ten buvo baseinas prancūzų kolonijos e, metu, paskui e, buvo e, užstatytas jisai ir, kaip sakiau, Gabrė pabėgo į Senegalą 90 metais, atrodė, kad taip vis, tuo viskas ir baigsis. Bet vienas iš žmonių, pirmiausia, Suleiman Gengeng, -Geng, kuris išgyveno, jis buvo pasirengęs kovoti už teisingumą ir jisai išsilaisnęs su kitais pradėjo rinkti dokumentus, e, rinko liudijimus, klausta maždaug 800 aukų, jie įkūrė asociaciją aukų ir siekė kompensacijos už savo kančias ir taip pat siekė teisingumo. Jisin Habre gyveno savo ramiai Senegale, o 98 metais, kaip jūs žinote, e, Pinochetas, buvęs Čilės diktatorius, buvo Londone e, areštuotas, išdavus Ispanijos vienam teisėjui arešto orderį. Lordų rūmai uh, uh, prie, prie išvados, kad nežiūrint buvusio valstybės vadovo statuso, Pinočetas galėjo būti areštuotas bet kur pasaulyje ir žmonės pradėjo galvoti apie tai. E, Human Rights Watch ir taip toliau, gal jaunesniems žmonėms galiu pasakyti, jog tai buvo ypatingas laikas te, žmogaus teisų judėjime ir paaiškėjo, kad iš tikrųjų galima pasitelkti teisę, kad žmonės neapsislapstytų nuo teisingumo. Ir vienas iš e, žmonių, kuris apie tai sužinojo, buvo e, ponas Mangengiai. Aš buvau susijęs su Pinocheto byla tuo metu ir 2000 metų sausio mėnesį, beveik prieš 18 metų, pirma byla buvo pradėta Senegale prieš Isem Abre. Jūs matote e, Sadikį Kabą kairėje, kuris iki vakar buvo um, e, Tartautinio baudžiamo teismo šalių asamblėjos prezidentas. Ir taip pat matote mane prieš 18 metų. E, vėliau buvo Habrė areštuotas bylą tyriantis teisėjas e, išdavė orderį ir turėjo būti jisai teisiamas Senegale. Ir paskui Čede e, dar buvo e, pradėta kita byla dėl dar baisesnių nusikaltimų, kuriuos vykdė jo pavaldiniai, tai yra dokumentacijos ir saugumo direktorato nariai. Bet 2000 metais e, Senegalo teismai atsisakė nagrinėti bylą, tačiau aukos nepasidavė, paskui buvo padarytas e, labai didelis atradimas, buvo rasta e, DDS archyvų dešimtis tūkstančių dokumentų, tai yra slaptoji policija tas dokumentacijos ir saugumo direktoratas. Ir buvo labai daug informacijos apie sulaikytus žmonės, apie tai, kaip JAV e, apmokydavo slaptąją policiją. Ir tie dokumentai, tuose dokumentuose buvo 1200 maždaug žmonių pavardės, kurie buvo nužudyti ir apie 12 tūkstančių, kurie buvo kankinami. Ir E, čia matote sąrašą e, sulaikytųjų žmonių, iš kurių vienas išgyveno, kiti žuvo. Paskui prasidėjo ilgas mūšis, pradėjome ilgą kampaniją, e, dirbome su aukomis, fiksavome jų istorijas. Suleimanas, Suleimano istorija buvo New York Times du kart pristatyta, kaip ir kitų kai kurių aukų. E, Human Rights Watch surenkė mokymus aukoms, kad jie galėtų e, pristatyti savo atvejį ir atstovauti savo. Netgi buvo rengiami anglų kalbos kursai, kad kai kurie žmonės galėtų su žiniasklaida bendrauti angliškai. Po to, kai buvo atsisakyta nagrinėti bylą Senegale, prezidentas pasakė, kad e, jis nori, kad e, Abre išvyktų iš Senegalo. Mes ieškojame kitos šalies ir e, pasirinkome Belgiją, kurioje galėjo vykti teismas ir Guangė kreipėsi į Junktinių tautų komitetą prieš kankinimus ir E, pasakė, komiteto išvada buvo, kad Senegalas negalėjo e, išvaryti Abre, galėjo tik tai išduoti jį. Ir e, Belgija pagal savo teisinę sistemą pareikalavo, kad Abre būtų išduotas Belgijai. 2001 metais taip pat buvo surinkta Belgijos misija į Belgijos atstovų misija į Čadą buvo apklausimos aukos e, ir mes Suleimaną ir kitas aukas atvežėme į Belgiją, kad jie galėtų tiesiogiai bendrauti su Belgijos politikais parlamento nariais. E, viskas vyko sėkmingai, netgi buvo panaikintas e, Belgijos įstatymas, kuris draudė pradėti bylą nagrinėti čia ir e, procesas galėjo tęstis. Atsirado politinė parama e, Belgijoje tarp liberalų konservatorių tiek Valonijos, tiek Flandrijos politikai rėmė šį atvejį ir Belgija e, reikalavo, kad Abre būtų išduotas Senegalo ir e, žmonės, kurie kalėjo jo valdymo laikotarpiu, prisidėjo prie kampanijos. E, paskui 2005 e, metais Afrikos sąjungai buvo perduota ši byla, mes tapome jos sąjungininkais. Afrikos sąjunga suvokė, kaip svarbu teisti Afrikos diktatorių Afrikoje tai e, buvo tarsi kova e, tarp Afrikos valstybių ir tarptautinio baudžiamojo teismo. Afrikos sąjunga paragino Senegalą teisti Abre Senegale ir Afrikos vardu ir sutiko e, Senegalo prezidentas su tuo, tačiau niekas nebuvo padaryta, vėl vyko įvairūs ginčiai keletą metų. Uh, Tačiau Senegalo žmonės, e, e, ypač tie, kurie išgyveno terorą, telkėsi ir jie buvo atvykę į parlamentą keletą kartų. Aš dėkuoju parlamentui, pirmiausia, Janai Gomeš už palaikymą, taip pat kitiems. Buvo priimta Europos parlamente rezoliucija, kuri paragino Senegalą žengti į priekį, imtis veiksmų. Taip pat buvo mm, paraginta komisija Europos aktyviai veikti ir siekti sustarimo su Senegalu dėl biudžeto. Bet Senegalas vis tiek atsisakė, ką nors daryti ir Belgija ėmėsi ypatingo veiksmo. Aš manau, tai buvo dėl to, kad aukų apsilankymai Belgijoje sulaukė labai didelio politinio uh, E, politinės paspirties ir Belgija kreipėsi į Tarptautinį teisingumo teismą e, ir e, padavė Senegalą į teismą dėl to, kad jis nes, nevykdė savo prievalių. Taip pat visuomenė labai rėmė šį žingsnį Belgijoje, kaip sakiau, visos politinės partijos. 2012 m. Liepos mėnesį Tarptautinis teisingumo teismas vienbalsiai E, priėmė sprendimą, kad e, Senegalas nebegali atidėlioti e, Gabrė teismo proceso, jeigu jo neišduoda. Beveik tuo pačiu metu Abdullah Vaid pralaimėjo prezidento rinkimus ir Sam tapo prezidentu Makisam. kai jisai buvo opozicijos atstovas, jisai mums pažadėjo, kad jeigu taps prezidentu, jis užtikrins, kad vyktų teismo procesas. E, prieš Abre mes to netikėjome, bet iš tikrųjų jis tai padarė. Buvo susitikta su Afrikos Sąjunga, buvo specialus teismas e, įkurtas negale teisti už e, nusikaltimus žmogiškumui mažiau negu 10 milijonų dolerių. Tiek buvo numatyta skirti lėšų, atrodo, kad tai būtų daug, didelė suma, bet Leonės 400 milijonų dolerių tiek kainavo e, teismas, e, milijardą, milijardo reikia e, tarptautiniam baudžiamajam teismui, o 9 milijonų yra tikrai nedaug. ES skyrė Čadas nemažai lėšų ir 13 e, metų Liepos mėnesį buvo pateiktas kaltinimas Abre. E, daugiau negu 2,5 tūkstančio žmonių davė parodymus. Ir tuo metu, kai visa tai vyko Senegale, Čede buvo areštuoti žmonės dirbę su Abre. Ir 21 bendrininkas Abre buvo nuteistas kalėti iki gyvos galvos Čede. 2015 m. Liepos 20 d. Įsino Abre teismas prasidėjo. E, Žaklin Mudeina buvo nukentėjusių advokatė. 20 metų ji dirbo su jais, jos gyvybė buvo pasikesinta, vienas iš bendrinkų Abre bandė ją nužudyti, ji, jos kojoje liko skeveldra granatos ir ji Habre nepripažino teismo, jisai spardėsi, rėkė teismo salėje tačiau aukos pasinaudojo tuo ir tarsi apgrėžė situaciją. Daug aukų e, duodami parodymus kalbėjo apie tai, kad jie labai džiaugiasi galėdami kalbėti apie tai, ką jie patyrė, o Abre e, visiškai nekalbėjo tuo metu. Šis e, teismas buvo pavyzdinis, taikos komisijos atstovai kalbėjo Amnesty International tyrėjai, kurie atliko tyrimus Čede statistikos specialistai, kurie e, nagrinėjo DDS rastus dokumentus, buvo kalbama apie tiek, kiek žmonių e, nužudyta ir vienas prancūzijos gydytojas e, apžiūrėjo apie 800 aukų, taip pat buvo pateikti raštiški įrodymai su įsino, įseno, įsemo abrė parašu. Ir ten buvo, viename dokumente buvo parašyta, kad gyvas ne vienas ka, karo kalinys suimtas kare, e, žmogus suimtas kare negali išėti iš kalėjimo gyvas. Tikriausiai dramatiškiausias momentas buvo tada, kai sekso vergyjon patekusios moteris pradėjo kalbėti apie savo patirtį. Moteris pasakojo apie tai, kaip jos buvo prievartaujamos kalėjime. Viena moteris has, Hisemo Abre buvo išprievartauta keturis kartus teismas buvo transliuojamas, įrašinėjamas procesas ir dešimtis tūkstančių e, čiado gyventojų stebėjo kasdien šį procesą. Ir buvo e, žiūrima ne tik tai dėl to, kad teisimas diktatorius, bet kad aukos e, sugebėjo, buvo galvojama apie aukas, kurios sugebėjo užsitikrinti, kad vyktų tas teismo procesas. Šių metų balandį e, e, dar kartą pritarta išvadai ir e, yra priteista 113 milijonai eurų aukoms. E, ir e, ieškoma turto abre bus sukurtas, buvo patikos fondas sausio mėnesį, nutarta e, Afrikos Sąjungos aukščiausio lygio sutikime e, jį įkurti. Ir tai kainavo iš tikrųjų labai daug žmonėms, kurie siekia teisingumo. Kol kas dar nėra niekas kompensuota ir mes kovojame uh, už tai, kad būtų uh, surinktos lėšos ir užtikrintos kompensacijos. Uh, labai svarbu yra tai, kad proceso metu dominuojantis veikėjai buvo aukos. Ir paskutinis pastebėjimas dėl galutinio nuosprendžio. Mes iš Dakaro į Bendžio buvome nuvykę, susitikę buvome su e, žemė aukomis, jaja žemė aukomis e, ir vykdoma dabar tartotinė kampanija dėl to, kad jaja žemė būtų taip pat patrauktas baudžiamojan atsakomybėn. Ir žmonės nukentėjo nuo Abre, e, kalbėjo su tais žmonėmis būtent apie savo patirtį. Labai ačiū. Dabar išklausysime kito svečio. Prašom, žodis. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš esu Europos genocido tinklo sekretariato vadovas. Yra Europos sąjungos organizacija, kuri dirba ne tik su genocidu, bet ir e, tarptautiniais karo nusikaltimais, kurie dažnai yra susiję. Iškreisime puikų pristatymą apie tai, kaip svarbu, kodėl svarbus teisingumas, kodėl svarbu kelti tas bylas, nors juos vyksta ir labai toli ir nėra mūsų bendruomenės e, dalykas, bet aukos perspektyva yra labai svarbi šiuo atvejais. Girdėjome, kad aukos siekia iškelti bylą toje šalyje, kur buvo vykdytos, vykdyti nusikaltimai tos valstybės e, piliečių, bet jiems teisingumo buvo atsakyta ir jie to negalėjo pasiekti. Čadas ir Senegalas nenorėjo to imtis. Todėl buvo panaudotas e, universalios jurisdikcijos, visuotinės jurisdikcijos priemonė, nes kitokio būdo nebuvo pasiekti teisingumui. Tarptautinė teisė leidžia kai kuriais atvejais įpareigoja valstybę persekėti nusikaltimų vykdytojus ir neleisti jiems, nesuteikti jiems priebėgos. Jeigu mes persekėtume vieną nužudimą ar e, išžaginimą Belgijoje ar Italijoje ar Vokietijoje, turime persekėti ir tokius atvejus, jeigu įvyksta didelių mastu, jeigu 10 tūkstančių nužudimų ar išžaginimų. Ir net galime toleruoti, kad nusikaltėliai gyventų mūsų bendruomenėse. Ir tokiu būdu, kaip ką tik girdėjome, e, galimybė pasiekti teisingumą aukoms leidžia išgydyti skausmą Nes, pavyzdžiui, seksualinės prievartos aukos buvo priversos įlėti 30 metų. Bet dabar e, mes visi žinome, kas įvyko čia, nes prieš tai anksčiau niekas to nežinojo. Buvo išsiaiškinta tiesa ir faktai nustatyti visiškai tiksliai. Dabar norėčiau pakalbėti apie kitą aspektą, tai kova su nebaudžiamumu. E, rezoliucijos, kurios buvo minėtos, reiškia, kad e, kova su nebaudžiamumu yra puikiai priemonė kovojant e, su nusikaltimais, su mūsų ir tai, kas daroma šiuo metu ES šiame fronte. Daugelis valstybių, ES valstybės narės, turi specializuotus tarptautinių nusikaltimų skirius savo tautės saugoje, teisės saugoje, e, prokuratūrose. Ir jie skiria laiką, išteklius, finansinius ir žmogiškuosius tam, kad tirtų ir persekiotų tokius nusikaltimus ir tokiu būdu neleistų nusikaltelėms pasislėpti, gauti prieglapsti jeigu jie atvyksta į mūsų teritorijas, e, bandydami pasislėpti nuo persekėjimo už nusikaltimus. E, genocido tinklas susideda iš tų drąsių tyriejų ir prokurorų. Jie yra praktikai, tai yra praktikų tinklas, kuris bando palengvinti bendradarbiavimą e, šioje srityje tarp institucijų Svarbu, kalbant apie kovą su nebaudžiamumu, suvokti, kad atsakomybė už tuos nu, genocidinius nusikaltimus ir karo nusikaltimus mm, e, nėra, e, neturi senaties, taigi tuos nusikaltėlius galima persekioti tol, kol jie yra gyvi. Ir mes neapsiribojame kokią nors konkrečią teritoriją. Daugelis valstybių savo nacionalinėse sistemose turi mm, galimybės, e, taip taikyti taip vadinamą ekstrateritorinę jurisdikciją, tai yra persekyti nusikaltelius nepriklausomai nuo to, kur įvykdytas nusikaltimas ir nepriklausomai nuo, nuo jų e, pilietybės. Galime persekyti trečių šalių piliečius, jeigu jie atliko įvykdė nusikaltimus trečioje šalyje prieš trečiosios šalies piliečius, bet daugelis, aišku, siejamas e, tos keliamos bylos, kai nusikaltėliai yra jų teritorijoje, tuomet galima panaudoti šią jurisdikciją. Taigi šiuo metu e, ši byla, Jaseino e, Habri byla buvo sėkminga byla, nes e, tam tikros valstybės nenorėjo jo persikyti, bet kai kurios ES valstybės narės, jų dėka byla buvo iškelta to nebūtų įvykę, jeigu Belgija nebūtų to ėmusis. Dabar turime bylų, kur e, daugiausia dėmesio skiriama. Tai yra Sirija, Libija, daug Ruandos bylų ir keletas bylų iškeltų nacionalinėse jurisdikcijose valstybės narėse dėl genocido nusikaltimų Ruandoje taip pat daug bylų dėl žiaurumų įvykdytų buvusioje Jugoslavijoje. Na ir kai kurių bylų, galbūt, kurias bylas būtų verta paminėti. Niderlandas kitą savaitę tikimasi sprendimo byloje dėl Etiopijos, Etiopijos kur nusikaltelis vykdė nusikaltimų, nusikaltimų Etiopijoje 78 metais, kai įsigalėjo karinė junta Jis yra teisėm, jo byla dabar yra Hagos apeliacinėme teisme. Kitos bylos, kur dalyvauja Europos jurisdikcijos, yra Sirija, aišku, kur nu, yra taip pat bylų ir iš Afrikos valstybių, Gambijos, Latino Amerikos. Tokiu būdu visas pasaulis yra teritorija, e, kur galima perskaityti nusikaltėlius, jeigu jie atvyksta į Europos žemę. Tai, taigi laikas ir erdvė šiuo atveju nėra riboti. Ir reikia dar nepamiršti vieno aspekto, kad tam, kad atmintume aukas, e, tai Europoje sakome, kad mes netoleruosime tokių nusikaltimų, mes tirsime juos ir persikėmėsime nusikaltelius ir tokiu būdu e, pagerbsime ir tų e, nusikaltimo aukas per teisingą procesą. Ir e, antra, siunčiamas signalas, kad čia tokie nusikaltėliai yra persekėjimai ir jie turi būti persekėjimai ir kitose regionuose. Ir jeigu tik visi tai darysime, mes e, sugebėsime užkirsti kelią tokiems nusikaltimams ateityje, nes bet koks potencialus nusikaltelis e, supras, kad jeigu jis įvykdys tos nusikaltimus, jo lauks teisingumas ar jo paties teritorijoje, valstybės teritorijoje, ar užsienyje. Taip pat turime pasakyti, kad tokios bylos iš tikrųjų reikalauja išteklių ir politinės paramos. Todėl šią progą aš noriu mm, pasakyti, kad Europos parlamentas labai dažnai e, propaguoja politiką kovoti su nebaudžiamumu. Manau, kad čia galima padaryti ir daugiau ir šią progą norėčiau na, pasakyti, kad rezoliucija patvirtinta šių metų 4 Liepos buvo puikus žingsnis į priekį. Galima aišku, daugiau padaryti e, tokią politinę paramą teikiant. Dar vienas aspektas yra informatumas, kalbant apie tai, kad tai yra baisus nusikaltimai Genocido tinklas kartu su Eurojusto Europos komisija ir kiekviena taryboje pirmininkaujančia valstybė narė praėjusiais metais sudė, parengė, sukūrė judėjimą e, kovai su nebaudžiamumu. Šiemet paminėjome tai su Malta. E, šis renginys vyksta kasmet gegužės mėnesį. E, darysime tą patį ir su Bulgarijos Bulgarijoje jos pirmininkavimo metu. Taip pat reikia pabrėžti, pabrėžti nacionalinių institucijų svarbą keliant tokias bylas, taip pat ir tikėsime, kad ir Europos parlamentas kitais metais dalyvaus mūsų renginėje. Na, renginėje. Ačiū. Ačiū Jums. Mm, įdomu, ar kolegos norėtų sureaguoti ir užduoti klausimų. Prašom. Gracias, Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti e, šiems e, didiems žmogaus teisų gynėjams už apsilankymą pas mus. Ačiū e, už tai, kad priminėte mums, kad galima kai ką kartais gerai padaryti, kad galima užtikrinti teisingumą ir kad bendarbiavimas tarp politinių institucijų ir uh, žmogaus teisų organizacijų, pilietinės visuomenės yra labai svarbu ir kad e, piliečiai aukos yra svarbiausias elementas, dirbant kartu galima užtikrinti gerą rezultatą. Prioritetinis tikslas yra aišku užsitikrinti teisingumą, bet tai turi ir kitokį poveikį, kuris galbūt nedidesnis. Tai yra, kad aukos tampa žmogaus teisų gynėjais E, gynėjais ir tarsi mokytojais kitų aukų, kurie taip pat gali ieškoti teisingumo. Labai svarbu yra pripažinti tokius pavyzdžius. Ir kaip e, mums ką tik tai buvo par, paaiškinta, kad tai yra tarsi atspirties taškas ir paskui pačios aukos gali veikti ir padėti kitiems. Taip pat labai svarbus yra valstybių narių galimas vaidmuo ieškant uh, išeities tokiuose srityse. Tarptautinėje teisenoje įvyko daug pokyčių įvairiose šalyse. Ir e, žinome, kas buvo padaryta dėl Pinocheto, ką padarė Ispanija, dabar nebegalima e, būtų to padaryti. Ir kartais E, valstybės narės, valsty, atsiprašau, valstybės e, nebūtinai gali suvaidinti tokį vaidmenį. Galvojant apie žmogaus teisų apsaugą pasaulyje, manau, kad mes turime e, siekti šio tikslo, galvoti, kalbėdami apie tai, kaip reikia užtikrinti teisingumą, prieigą prie teisingumo. Ir reikia kalbėti apie tarptautinės priemonės. E, turime tarptautinį baudžiamą į teismą ir e, turi būti, man atrodo, nuolatinė tokia galimybė ir kur kas gilesnė Labai ačiū Jums abiems už jums, Jūsų pateiktą informaciją ir iš įkvėpimą. Manau, kad yra dar įvairių bylų, kurios yra įvairiuose ligmenyse dėl genocido ar įtariamo genocido. E, pavyzdžiui, jesidžių atvejais jų genocidas pernai suteikėme Sakarovo premiją dviems aukoms. E, Daesh Jungtinės tautos taip pat yra išsakusios savo nuomonę šiuo klausimu, mes taip pat, e, bet e, suteikėme pernai Sakro premiją, o dėl teisingumo, e, teisingumo tarptautinio srityje sėkmės yra labai, rezultatų nelabai daug pasiekta. Dėkui. Ačiū. Pone Gomeš, jūs taip pat buvote paminėta mūsų e, teisininko, svečio teisininko pasisakymę. Gal norite pakomentuoti? Na, aš norėjau tik pasveikinti mūsų svečius, ypač mano e, seną draugą Ryd Brodį, su kurio mes užsėmėme žmogaus teisų konspiraciją daugiau kaip 30 mečius. Reikia pasakyti, kad mes pradėjome nuo nematomų rankų darbo grupės, kuomet Europos bendryje tuo metu 89 metais pasiūlė rezoliuciją žmogaus teisų komisijoje dėl kurdų uh, e, nuodėmo dujomis Sadamo Huseino režimo laikais. Ta rezoliucija nebuvo patvirtinta, nes tuo metu Europos bendryje sudarė tik 12 šalių, bet išlaugo ne dėl Europos šalių, bet dėl JAV. E, dėl to, kad JAV neparemė tos e, rezoliucijas likus tik metams iki Sadamo Huseinų įsiveržimo į Kuveiną, Kuveitą. Aš tiesiog norėjau pasidžiaugti šią progą, kad ši diskusija vyksta mūsų komitete ir paklausti pono Rytbrodį ko, ką jis sužinojo, kas galėtų būti naudinga būtent tarptautiniam baudžiamajam teismui, kalbant apie bendradarbiavimą tarp tarptautinio baudžiamojo teismo ir procesų teismų nacionaliniuose teismuose, kaip buvo į Senabrė teisme Senegale. Tarptautinio baudžiamojo teismo turbūt vaidmo buvo labai svarbus paremant e, Senegalo pastangas. Tai galėtų būti naudingas precedentas ir modelis kitoms šalims, kurios norėtų prisimti savo atsakomybę, e, baudžiant e, žmogaus teisų pažeidimas kaltinamus asmenys. Tai yra vienas klausimas. Turime dar vieną pavyzdį, kur nelabai viskas gerai veikia. Nežinau, ar Rydas galėtų mums papasakoti savo nuomonę apie tai. Tai buvo Libijos valdžios iniciatyva dar 2013 metais patrauk teisti Seif al-Islamą, Gaddafio sulaikytą sūnų ir tarpinis teismas turėjo tai remti. Aišku, kalbame apie Libiją, kurioje nebuvo tinkamų teisingumo struktūrų, e, kaip ir kitų vyriausybės struktūrų, tik nominaliai nebent. Atrodo, kad labai mm, nerimtai žiūrėjote ir tarptautinis baudžiamasis teismas buvo padaryta klaidų, kurios pakenkė ir teismo autoritetų įvairiose šalise, pavyzdžiui, kaip ir Libijoje, kurios siekia teisingumo, bet joms reikėjo paramos. Taigi, ar galite mums papasakoti, ką žinote apie šias dvi bylas? Ačiū, Saraja. Ačiū, aš taip pat noriu padėkoti Jums už Jūsų pasisakymus, už Jūsų ankstesnį darbą ir būsimą darbą. Noriu užduoti klausimą apie rohingų padėtį Mianmare. Ką čia galime padaryti, kaip Jūs tai vertinate? Nes tai yra dabar vykdomas genocidas o tarptautinė bendruomenė reaguoja labai lietai ar aplaidžiai. Taigi, koks būtų jūsų patarimas? Ačiū. Dabar galime išklausysime pono Nilsono iš išorės veiksmų tarnybos. So. Ačiū. Norėčiau šiek tiek pakalbėti apie tai, ką Europos išorės veiksmų tarnyba daro šioje srityje. E, na, e, genocido ir kitų žiaurių nusikaltimų prevencija yra mūsų politikos dalis ir mes e, turime dieną skirtą pagerbti genocido aukas. Ta diena mes galime pasisakyti prieš genocidą ir akcentuoti mūsų įsipareigojimus šioje srityje ir užtikrinti genocido prevenciją ir kovoti su ne, baudžiamumu ir vyriausioji galiotinė e, gruodžio 9 dieną, būtent tos dienos proga paskelbs pranešimą. Taigi trumpai, ką mes darome? Mes, e, beje, mūsų pasaulinėje strategijoje yra nuorodų į tai, taip pat yra ir tarptautinėme vystimosi sustarime e, kalbama apie pareigą, prievolę kovoti su genocidu, užkirstėjom kelią, taip pat Mes remiame ir tarptautinę baudžiamąją teisę ir kaip galima platesnę tarptautinio baudžiamojo teisų jurisdikciją. Ir čia mūsų veiksmai turi labai aišku politinį pagrindą. Įgyvendindami savo globalią strategiją ir politinius pareiškimus mes stengiamės integruoti žiaurų nusikaltimų prevenciją į savo strateginius veiksmus. Mes E, mūsų atsparumo plan, plane yra numatyti veiksmai, e, skirti už, aptikti ir užkirsti kelią žiaurumams. Mes taip pat rengiame ir prevencijos priemonių rinkinį. Taigi šis aspektas taip pat e, parama pereinamiesiems teisingumo procesams, įskaitant ir aukų balsą, apie kurį čia buvo kalbėta, tai yra įtraukta į mūsų integruotą požiūrį į konfliktus ir krizės. Mes e, taip stengiamės stiprinti e, suderintas ES pastangas šioje srityje. E, ES iš ankstinio įspėjimo apie konfliktus sistemą, taip pat genos prevencijos rodikliai, padeda mums įsikišti kaip galima anksčiau ir mes tengiamės perėti nuo iš ankstinio įspėjimo prie iš ankstinių veiksmų. Ir mūsų bendros saugumo ir gynybos misijos e, taip pat stengiasi apsaugoti civilius, padėti kurti veikiantį teisingumo ir saugumo sektorių. Taip pat e, mes organizuojame mokymus žmogaus teisų ir tarptautinės teisės, dokumentarinės teisės klausimais. Ir mūsų vistomasis bendradarbiavimas prisideda prie žiaurumų prevencijos, mes tengiamės taip pat e, kovoti su pagrindinėmis konfliktų priežastimis. Ir kovodami su nebaudžiamumu mes e, e, skatiname taikyti Romos statutą. Mes taip pat dirbame su atitinkamis trečiosiomis šalimis politinio dialogo, organizuojame politinį dialogą ir dialogą žmogaus teisų tema. Mes taip pat teikiame politinę ir techninę paramą, kad padėtume suinteresuotusiams trečiosioms šalims E, prisijungti prie Romos statuto arba įtraukti statutą į savo sistemas. Europos išorės veiksmų tarnyba ir mūsų kontaktų e, centras e, palaiko ryšius su jungtinių tautų generalinių sekretorijos specialiaisiais patarėjais dėl genocido prevencijos ir taip pat su specialiuoju patarėjų, kurio funkcija yra užtikrinti apsaugą. Ir mes nuolat ieškome naujų būdų, kaip pagerinti savo veiksmus. Mes tiekiame e, taikyti konsoliduotą ir integruotą požiūrį visose ES veiksmuose, kovodami su mm, genocidu ir nebaudžiamumu ir siekdami užkirsti kelią genocidui. Ačiū. Bene, grazie. Chi vuol cominciare? Ačiū. Kas iš jūsų norėtumėte reaguoti? Prašom. Thank you very much. Thank you. I... Je te renvoie. Ačiū. Na, galiu pasakyti, kad su Ana dirbu daugybę metų. Turiu kalbėdamas apie Aną Gomeš pasakyti, kad kai aš buvau jaunas ir dirbau nevyriausybinio organizacijoje ir Vene... Venecijoje mes su... E, įsteigėme premiją diplomatui kuris labiausiai dirba, daugiausiai dirba žmogaus teisų srityje. Ir Ana kaip tik buvo pirmoji, kuri gavo tą premiją prieš 30 ar 25 metus. Tarptautinis baudžiamasis teismas mums tikrai padėjo. Visų pirma, turiu pasakyti, kad jeigu ne tas teismas, turbūt ne viena iš tų bylų nebūtų buvusi išnagrinėta. Tarptautinis baudžiamasis teismas yra kaip tik tarptautinės bendrijos įsipareigojimo siekti teisingumo įsikūnymas. Ir šiuo atveju tarptautinis baudžiamasis teismas buvo itin naudingas. Daugelis teismo daugelis e, pareigūnų išklausė mokymus teisme ir taip pat e, turiu pasakyti, kad tas teismo procesas tarptautiniai e, bendryjai kainavo 10 milijonų eurų. Tai yra labai mažai, norint nuteisti diktatorių už masinės žudynės Ir viena iš priežasčių, kodėl procesas kainavo taip nedaug, buvo ta, kad, tas, kad, ta, kad mm, aukos ir jų padėjėjai atliko didžiąją darbo dalį ir iš esmės pateikė tą bylą ant, lauk, ant sidabrinės lėkštutės mm, Senegalo specializuotam teismui. Ir iš tikrųjų daug ką nulėmė to nacionalinio teismo aplaidumas. Be to, manau, tarptautinis baudžiamasis teismas gali daug ko pasimokyti Aš manau, kad priežastis, kodėl aukoms, kodėl mums pavyko Habri byloje, pasisekė Habri byloje, buvo ta, kad mes pasakojame aukų istorijas, nes Klema Aveikuta, Žaklių Nema tapo, atsidūrė dėmesio centre. Ne vakarai, ne organizacija Human Rights Watch, ne saugumo taryba buvo dėmesio centre. Ir kai aš matau tarptautinį baudžiamąjį teismą ir ten tam tikrus e, konfliktus, pavyzdžiui, kai e, arba šir Sudane buvo, e, iš Sudano buvo teisiamas Pietų Afrikoje, na, daugelis žmogaus teisų organizacijų reikalavo jį suimti bet iš tikrųjų ten išriškėjo konfrontacija tarp pietų ir rytų, taip pat e, konfrontacija tarp e, e, saugumo tarybos, baudžiamojo teismo prokuroro. Bet iš tikrųjų labiausiai čia prisidėjo Darfūro gyventojai ir man atrodo, kad daugumoje tokių bylų taip yra. Pavyzdžiui, kai Kenijoje įvyko smurto proveržis po rinkimų. Vėlgi prasidėjo konfrontacija tarp Afrikos šalies prezidento ir prokurorų Hagoje. Ir man atrodo, kad dažniausiai tokius mūšius, tokius konfliktus mes pralaimėsime, kai susiduria Afrikos šalies prezidentas ir kažkur toli dirbantis prokuroras ar teisėjas. Na, afrikiečiai bus linkę palaikyti Afrikos šalies prezidento pusę. Bet čia mes e, turėjome žmogų, kuriam pavyko ištrūkti iš e, kalinimo vietos, turėjome žmogų, kurio tėvas buvo nužudytas ir tada instinktyviai e, palankumas pasisuko kitą linkmę ir mums pavyko patraukti visuomenę į savo pusę ir aukos kalbėjo viešai. Nelabai daug ką žinau apie Libijos padėtį, kad galėčiau apie ją kalbėti. Na, buvo susiklošiusi tokia padėtis, kai tarptautinis baudžiamasis teismas daug kartų keitė nuomonę, iš pradžių buvo už, paskui prieš, vėl už, paskui vėl prieš. Mano nuomonė, e, teisingumas turi būti teis, sąžiningas, nešališkas. Toliau Birmoje ar Mienmare matome, kokia vyksta tragedija, ji vyksta prieš mūsų akis ir mm, na, Human Rights Watch suteikė pagalbą rohiniems, bėgantiems rohiniems, bet ir Human Rights Watch papraš, pareikalavo visiško karinių ginklų embargo Mianmaro atžvilgių, taip pat reikalavo tikslinių sankcijų mm, oficialiems asmenims, kurie prisidėjo prie tų žiaurumų. Ir mes žinome, kad dabar mažai tikėtina, kad tokia byla atsidurtų tarptautinėme baudžiamajame teisme, bet e, šis atvejs tikrai nusipelno šio teismo dėmesio. Ir tiems, kas domisi, aš e, esu atvežęs brošiūrą, knygutę apie Habry bylą. Kopijų turiu daug, galite jas gauti. Aš e, dabar savo vardu taip pat norėčiau pakomentuoti. Manau, kad mes turėtume pagalvoti, kokia padėtis yra dabar ir kokia buvo prieš 20 metų. Prieš, e, po, po metų, kitais metais mes e, švesime Romos statuto 20-ąją sukaktį. Ir jeigu pažvelgtume, koks buvo tarptautinės baudžiamosios e, teisės lygis prieš 20 metų ir dabar, tai pamatytume, kad įvyko didelių šuolių. Ir žinoma, neturėtume dabar sustoti, turime galvoti, kas bus po dar dešimties ar dvidešimties metų. Pavyzdžiui, per pastarosius 20 metų vyko Miloševičiaus byla, buvusios Jugoslavijos tribunole dabar Mladičiaus byla, taip pat Sin Habri byla, Pinocheto byla. Na, aš esu jaunesnis už kolegą, bet galiu pasakyti, kad esu nusiteikęs labai optimistiškai. Mes einame tinkamų kelių, einame tinkamų kelių ir manau, kad kiti 20 metų bus dar sėkmingesni. Toliau dėl tarptautinio baudžiamojo teismo ir turiu pasakyti, kad to teismo prokurorai e, priklauso mūsų tinklui, jie visada dalyvauja posėdžiuose, kur aptariamos šios bylos. Tarptautinis baudžiamasis teismas atlieka pagrindinį vaidmenį tarptautinėme baudžiamajame teisingume. Tai yra e, ir jis atlieka ir ekspertų, ir materialinės teisės e, ekspertų vaidmenį. Bet žinoma, tas teismas turi ir savo ribas. E, kai kalbame apie situacijas, kurios nepatenka į to teismo kompetenciją. Ir pavyzdžiui, vienas, vienas pavyzdys yra Sirija. Ten šešerius ar septynerius metus vyksta karas, bet tarptautinis baudžiamasis teismas ten netų jurisdikcijos. Tačiau vis dėlto mes jau turime e, teismų sprendimų Švedijoje, Vokietijoje dėl to, kas vyko Sirijoje. Manau, kad tokių sprendimų bus ir kitų šalių teismuose. Labai svarbu, kad turime ir nacionalinės jurisdikcijas ir čia pirmauja europiečiai ir tie nacionaliniai teismai yra pasirengę nagrinėti tokias bylas ir persekioti nusikaltelius. Galbūt taip e, bus ir ateityje ir manau, kad reikėtų per artimiausius metus pradėti kalbėti apie bendradarbiavimą tarp tarptautinio baudžiamojo teismo, nacionalinių institucijų ir nevyriausybinio organizacijų, tai yra aukų atstovų ir to, ko pasimokėme per pastarosius 20 metų, tuo, ko pasimokėme, galėtume panaudoti per artimiausius 20 metų. Ačiū. E, puiku, labai Jums ačiū. Ačiū už pateiktą informaciją. Ji mums buvo labai naudinga. Akivaizdu, kad Mums šis klausimas labai svarbus ir mes ir toliau tęsime savo darbą su dar didesniu entuzijazmu. Taigi labai ačiū, kad atvykote. 5 minutį di pauzą, perché attendiamo il SEAES. Dabar siūlyčiau pailsėti penkias minutės ir paskui pristatys išorės veiksmų tarnybą tam tikrą informaciją mums.

Iniziamo. In attesa che arrivi il signor Pradėkime. Kol laukiame Europos išorės veiksmų tarnybos, noriu pasakyti, kad E, jungtinių tautų atviros tarp vyriausybinės darbo grupės dėl transnacionalinio bendradarbiavimo ir verslo įmonių žmogaus teisų požiūrių. Tai trečiasis e, konsultacijų raundas šiomis temomis šioje grupėje e, vyko spalį. Prašau. Toliau svarstoma, ar pavyktų sutarti dėl privalomos tarptautinės sutarties dėl verslo ir žmogaus teisių ir tarptautinių lygmenių tai vienas iš svarbiausių pasiekimų mintis, kad galbūt pavyktų, pavyktų užsitikrinti šį dokumentą. E, taip pat lapkričio pabaigoje įvyko Junktinių tautų forumas e, verslo ir žmogaus teisų klausimais. Ir e, jo metu buvo vertinama, kaip įgyvendinamos jungtinių tautų gairės dėl verslo ir žmogaus teisių, taip vadinamieji e, ragio principai. Ir e, reikia pasakyti, kad globaliame pasaulyje aišku, kad e, priekybos ir investicijų nauda gali būti galima ją padalinti tik tada, jeigu atsiras e, paskatos ir pozityvios pasiekmes visiems e, dalyviams šio proceso. ES valstybės narės ir įmonės e, turi e, nemažai atsakomybės šio požiūriu. ES yra didžiausias prekybos blokas ekonominė gale, bet pagal mūsų sutartį mūsų išorės veiksmai turi būti pagristi e, teisinės valstybės principais, demokratijos, žmogaus teisų principais, taip pat turime užtikrinti nuoseklumą tarp žmogaus teisų ir išorės politikos. Norėčiau priminti Jums, kad Europos parlamentas laikosi labai e, tvirtos pozicijos, de, laikėsi de, pozicijos tvirtos e, dėrybų metu dėl privalomai instrumento. E, ir siekia įsitraukti labiau šį procesą. Mes e, rengdami pranešimus e, labai išsamei kalbam apie verslą ir žmogaus teisės, taip pat numatoma imtis ateityje atitinkamų veiksmų. Valstybių narių lygmenių taip pat įvyko įvairių poslinkių, pavyzdžiui, Prancūzijoje patvirtintas e, tikrinimo įstatymas e, Luadu Viližans. Taip pat e, labai gerai mums šiandien išklausyti bus išorės veiksmų tarnybos apie naujausią konsultacijų e, etapą, apie dėrybas e, ir taip pat e, išklausysime pilietinės visuomenės atstovų. Dabar suteiksiu žodį ponui Džekomini. Dėkoju, pirmininkė. Atsiprašau, kad pavėlavau. Sveiki visi. Labai malonu, kad galiu kalbėti su jumis šiandieną tokiu svarbiu klausimu ir norėčiau pasakyti, kad išorės veiksmų tarnyba e, puikiai supranta, jog Europos parlamentas seka šį e, darbą išorės daugia šalių lygmenių. Europos Sąjunga siekia užkirsti kelią žmogaus teisų pažeidėjams įmonių veikloje Ir mes siekėme taip pat, kad būtų e, išspręstos problemos, kai e, jos kyla. Junktinių tautų taryba 2011 metais patvirtino gairias šioje srityje ir e, tariamasi dėl pasaulinio standarto, kuris kuriuo siekiama užkirsti kelią neigia žmogaus teisų pažeidinėjimams ir korupcijai. Junktinių tautų gairės turėtų būti visiškai gyvendintos ir visos tiek tarptautinės, tiek vietos įmonės turės laikytis tų principų. Tokia yra ES pozicija, kuri atsispindi 16 metų birželio tarybos išvadose. Europos Sąjunga yra pasiekusi nemažai pažangos įgyvendinant šiuos principus, gairias, teisėkros e, lygmenyje. 14 metais e, atsirado ES direktyva dėl įmonių, kurios, e, kurios dirba daugiau negu 5000 darbuotojų, jos turi pateikti tam tikrą informaciją. Ir dabar tos direktyvos nuostatos yra perkeliamos į nacionalinius teisės aktus, taip pat yra uh, žmogaus teisų, antikorupcijos tam tikri aspektai numatyti ir tai apima maždaug 6 tūkstančius didelių įmonių. ES teisės aktai dėl mineralų išgaunamų konfliktų e, zonose, nelegalios žvejybos, e, nelegalaus medienos kirtimo. Ir taip pat akcentuojamos yra tarptautinės verslo operacijos, tarptautinė veikla įmonių taip pat. ES ratifikavo e, žmogaus teisų konvenciją tarptautinė, tai reiškia, kad taikoma ES įmonėms e, nacionalinė trečiųjų šalių teisė. Ir e, tas nuostatas galima e, pritaikyti teisme. ES pagrindinių teisų agentūra, reaguodama į tarybos prašymą, paskelbė 17 metais balandį nuomonę apie tai, kaip pagerinti teisenos galimybės dėl žmogaus teisų pažeidimo ES lygmenių. Agentūros nuomonė, atsižvelgdama į agentūros nuomonę, komisija pateikė, tiksliau komisija atsižvelgdama į agentūros darbą pateikė pasiūlymus agentūrai rinkti informaciją apie tai, kaip nukentėję žmonės dėl žmogaus teisų pažeidimų gali naudotis teismų sistema. Du 2013 metais e, yra patvirtinos ES rekomendacijos dėl kolektyvinio žalos atlyginimo ir reikia e, siekti, kad būtų galima imtis veiksmų ES e, lygių. Šiuo metu beveik pusė valstybių narių yra patvirtintos veiksmų planus dėl verslo ir žmogaus teisių ir kitos valstybės narės žengia į priekį, rengdamos tokius planus taip pat dėl įmonių socialinės atsakymų atsakomybės ir verslo bei žmogaus teisų įtvirtinimo. Mūsų išorės politikos svarbi dalis yra remti tam tikras priemonės trečiosiuose šalyse įgyvendinant jungtinių tautų gairias. Mūsų veiksmų tikslas užtikrinti žmogaus teisų įtvirtinimą patikrą, e, stebėseną, paėgumų e, stiprinimą, užtikrinant įmonių socialinę atsakomybę ir tvirtinant nacionalinius veiksmų planus šalyse partnerėse. Junktinėse tautose ES remia e, gairių įgyvendinimo principus, tai yra jungtinių, mes dirbame jungtinių tautų darbo grupėje, kuri rengia jungtinių tautų specialias procedūras ar e, įvairius veiksmus, pavyzdžiui, rengiamos ir ataskaitos apie atskiras šalis, rengiami apsilankimai šalise, taip pat dirbame verslo žmogaus teisų srityje, specialioje platformoje, kurioje dirba verslo pilietinės visuomenės atstovais. Taip pat noriu pasakyti, kad visai neseniai vyko susitikimas e, lakvičio 27-29 dieną mes kalbėjome apie veiksmingas žalos atlyginimo priemonės virš 2000 iš 130 šalių dalyvavo susitikime. Dar norėčiau paminėti tai, kad remiame jungtinių tautų žmogaus teisų įgaliotinio iniciatyvą dėl pragmatinio požiūrio į prieigą prie teismo, teisminių priemonių. Taip pat e, dirbame neribotos trukmės tarp vyriausybinėje darbo grupėje dėl tarptautinių įmonių ir kitų verslo įmonių ir žmogaus teisių, Junktinių tautų žmogaus teisių taryboje, paskutinėje sesijoje, trečiojoje, kuri įvyko 10, lapkričio 24-26 Europos Sąjunga pritarė pozicijai, kurią suderino visos valstybės narės dėl diskusijų e, apie turinį. Noriu dar pasakyti, kad Europos Sąjunga dalyvauja visuose procesuose ir e, reikia pažymėti, kad ES tikrai yra prisėmusi rimtus įsipareigojimus šioje srityje, bet mes turėtume savo veiksmų apriboti tik tarptautinėmis bendrovėmis. E, neribotos sukmės darbo grupė taip pat gilinasi ir į kitų verslo įmonių veiklą. Mes manome, kad visos įmonės turi būti vienodai laikomas atskaitingos dėl žmogaus teisių. Uh, įtvirtinimo. Ir teisinės valstybės principai reikalauja, kad vienodai visiems buvo, būtų taikomi įstatymai. Ir jeigu mes apribosime taikymo sritį tik uh, tarptautiniams įmonėms, gali kilti problemų uh, dėl privalomos priemonės taikymo ir dėl uh, šio viso veiksmo veiksmingumo gali kilti labai e, daug problemų, kadangi nebus e, jaučiama, nebus nusaivės jausmo. Ir vis tik tai buvo atsisakyta principo įtraukti nacionalinės bendrovės į šios darbo grupės svarstymus. Dėl konsensuso, dėl jungtinių tautų gairių vyko konsultacijos išsamios su suinteresuotais subjektais ir mes manome, kad bet kokie kiti žingsniai dėl tarptautinės teisinės struktūros turi būti traukiamojo pobūdžio, reikia, kad būtų taikoma tai visoms įmonėms kaip ir jungtinių tautų gairias. Mes taip pat turime visi dirbti kartu, kad gyventume savo tarptautinius įsipareigojimus, kad nukentėję nuo įmonių veiksmų tiek tarptautinių, tiek nacionalinių užsitikrintų apsaugą ir galimybę kreiptis į teismą. Dar daug ką dėja reikia padaryti, kad būtų įgyvendinti visi dabar egzistuojantys įsipareigojimais. Mes svarstame šios klausimus su suinteresuotais subjektais vakar, pavyzdžiui. 19 forumas vyko ir e, labai išsamei svarstėme šios klausimus su pilietinės visuomenės, akademinio pasaulio, verslo atstovais, kalbėjome apie tai, ką galima uh, nuveikti gyvendant ES uh, e, pagrindinius principus ar gairias. Taip pat noriu pasakyti, kad mes uh, toliau sėksime kalbėti apie tai, tuos šios svarbių klausimus su Europos parlamentu. Dėkuoju. Dėkuoju. Dabar Noriu sutikti žodį An Vanšai, kuri pasakys e, žemės draugų vardu. Dėkoju, dėkoju ponui Džemo, Džemo komi už pasisakymą. Labai malonu po jūsų kalbėti. Aš norėčiau mūsų įspūdžius pristatyti apie dėrybas jungtinėse tautose dėl e, privalomo dokumento e, verslo įmonėms. Aš noriu pasakyti, kad mums pavyko surinkti 19 tūkstančių parašų pernai ir šiais metais matome, jog vis daugiau organizacijų pradėjo aktyviau veikti nacionaliniu lygmeniu Prancūzijoje, Ispanijoje, Junktinėje karalystėje, Niderlanduose, Italijoje ir Skandinavijos šalyse matome ir kai kuriuose rytų Europos šalyse didėjantį apetitą. Taip yra todėl, kad susita, visi supranta, jog jungtinių tautų principai e, yra labai svarbus dalykas, bet visuomenė galvoja, kad to nepakanka, kad sustabdytume įmonių piknaudžiavimą, kai jos veikia trečiosiuose šalyse. E, ir nėra pakankamai priemonių, kad jos e, būtų patrauktas atsakomybėn savo šalyje. Dėl taip principai yra svarbus jungtinių tautų, bet e, tokiuose diskusijose mes visuomet bandome kalbėti, apriepti plačiau ir bandome išsiaiškinti, kodėl e, mums atrodo, kad reikėtų privalomos priemonės. Principai ir jung sutartis galėtų papildyti e, vieni, vienas kitą. E, mes, Europos e, Žemės draugų organizacija, esame mm, padarę pareiškimą, aš jums jį galiu atsiųsti, mes, galime, mes ten išreiškėme savo pritarimą Junktinių tautų sutarčiai, spalio pradžioje buvo paskelbtas jis ir mes kalbame apie tai, kad žmogaus teisės yra svarbiau negu prekybos sustarimai, tai yra labai svarbu ir mes turėtume to nepamiršti. Taip pat e, straipsniai yra dėl e, galimybės naudotis teisingumo sistema. Devintasis skyrius taip pat tai yra mechanizmas, kuris leistų užtikrinti gyvendinimą ir stebėseną. Tai labai, labai svarbu mūsų tarpusavėje susitarti, kaip turi būti gyvendinama sutartis. Jeigu to nepavyks, tai vargu ar ji bus naudinga. Uh, Dėl dėrybų pačių mūsų įspūdis yra toks, kad, rezult, kad viskas vyko labai pozityviai, buvo galima kalbėti apie turinį, dėl visų dešimties svarbiausių dalykų daugelį šalių dalyvavo virš šimto ir mes labai džiaugiamės, kad ES dalyvavo dėrybose. Taip pat buvo ir daug šalių, kurios e, pateikė savo pasiūlymus. Norėčiau pasakyti dar šį, šį beitą apie Europos Sąjungą ir valstybės narės. Apie rezultatą pradžioje mes nustebome e, pamatę, kad Europos Sąjunga reikalavo dėl darbo programos įrašyti tam tikrų dalykų, tai mūsų nuomonė buvo labai gerai ir paskui darbas vyko taip pat gerai. Kai NVO atstovai susitikdavo su valstybių uh, E, jungtinių tautų narių delegacijomis mes kalbėjome apie procesą ir labai nustebome, kad trečiadienį ir ketvirtadienį šiaip tarsi nenorėjo niekas prisimti įsipareigojimų dėl to, kad procesas turėtų tęstis. Kažkas atsitiko, bet buvo sunku išsiaiškinti, kas. Ir mums susidarė įspūdis, kad skirtingos valstybės narės savaitės pradžioje reiškia desnę paramą negu jos pabaigoje. Ir Europos Sąjunga e, sugebėjo užsitikrinti, kad būtų ištrauk, išbraukta nuoroda į ketvirtą sesiją iš dokumento. Mes nesuprantame, kodėl taip atsitiko, nemanome, kad tai yra produktyvu ir tai gali kelti pavojų visam pavojų. Aš noriu Jūs paklausti, kodėl taip atsitiko. Taip pat norėčiau trumpai pakalbėti apie uh, sutartį dėl tarptautinių bendrovų. Mums yra sunku suprasti, kodėl ES nepateikė savo e, priešinio pasiūlymo. ES e, neremia sutarties, tarkim, kad joje kalbam dėl to, kad e, minimos tarptautinės bendrovės, bet kalbama apie tarptautinį veiklos požiūrį tarptautinių bendrovų ir kito verslo. Ir kai ES, pavyzdžiui, prasideda darybos, nepasiūlo savo apibrėžimo, kodėl jūs e, būtent taip dalyvaujate darybose, kaip dabar tą darote. Man atrodo, kad tas kitas požiūris būtų kur kas labiau konstruktyvus. Uh, Mes savo pasiūlymus norime išdalinti visiems nariams ir e, noriu keltą pasiūlymų jums išsakyti. Pirmiausia, trys dalykai. Pirmiaus, pirmas, labai svarbu užsitikrinti, kad į kovo žmogaus teisų tarybos Ženevoje sesiją vyktų stipri delegacija, nes bus pristatytos išvados darbo grupės ir labai svarbu e, bus apsispręsti, ar e, kalbėsime apie šio proceso tęsą, tęsinį. Ir reikia, kad prasidė, prasidėjo neformalios konsultacijos, bet tai nėra labai stipru. Mums reikia konsultacijų, bet reikia labai aiškę poziciją turėti prieš sesiją. Aš manau, kad kovo sesijai e, jūsų pakomitetis e, tikrai suburtų labai tvirtą delegaciją. Antras dalykas labai svarbu Europos parlamentui parengti savo nuomonę apie tai, e, ką, kokia yra jo nuomonė apie pateiktus pasiūlymus. Reikia uh, išsakyti nuomonę dėl turinio. Septynios rezoliucijos yra uh, pastvirtintos parlamente remiant sutartį, bet uh, procesas labiau yra remiamas. Dabar atėjo laikas galvoti apie turinį. Reikia pasižiūrėti gerus elementus, pasižiūrėti Europos Sąjungą ir Europos parlamentui tai. Ir galiausiai mes norime, e, kad parlamentas su komisija ir galbūt su kitais, kitomis susijusiomis institucijomis parengtų planą, kuris e, apibrėžtų, ko reikia artėjant kitam dėrybų etapui, ką turėtų parengti Europą nuomonę kaip e, paremti procesą, ko neparemti. Ir praeitą savaitę Italijoje vyko neformali dviejų dienų sesija, buvo kalbama apie šią sutartį ir manau, kad būtų kur kas geriau, jeigu aiškiai žinotume, kas yra atsakingas, kas priima sprendimus kada vyks svarbios diskusijos, kaip e, sprendimas galiausiai bus priimtas ir reikia, e, kad nevyriausinės organizacijos gautų tą informaciją. Mes esame pasirengę, matėme daug ataskaitų, daug informacinių pranešimų, mes norime ir toliau keistis informaciją, mes mielai paremsime komisiją ir parlamentą, bet norėtume šio požiūriu e, matyti aiškesnę jūsų poziciją. Grazie, grazie lei. Ačiū Jums. dabar e, kolegoms, jeigu norėtume kalbėti, prašom, Scott Kato. Ačiū pirmininkė. Ačiū, kad atvykote pas mus, tikrai neblogai pasikalbėti. Manau, kad tai yra pirmas iš daugelio mūsų pokalbių e, plėtojant šį dokumentą. Komisijos narė Malmström, su kuria kalbėjausi pati, kartoja, kad Europa yra žmogaus teisų, vertybių sąjunga ir taip toliau. Tačiau tada sunku suprasti, kodėl žmogaus teisų tarybos narės iš Europos Sąjungos balsavo prieš rezoliuciją, kur buvo e, pradėtas procesas, kad būtų pasirašyta e, privaloma sutartį ir po to nenorėjo dalyvauti sekcijoje. 16 metais nedalyvavo sesijoje. E, turbūt kolegijas pritars, kad mes esame nusivylę, kad ES trukdė pasiekti e, sutarties pasirašymą jungtinėse tautose ir priėmė JAV pusę, Trumpo administracijos pusę siekiant e, šį, šią sistemą susilpninti, kad tai būtų vien tik konsultacijų procesas. E, pilietinė visuomenė mano, kad reikia surenkti sesiją 18 metais. Parlamentas remia privalomą hartiją, jau parengęs septynias rezoliucijas. Ar pasiklausysite, ką aš sakau, ar man palaukti, kol jūs baigsite kalbėsitis? Ar jūs girdite, ką aš kalbu? Ačiū. Neseniai patvirtame rezoliuciją vasario mėnesį ir pritarėme savo, hartijai savo metinį ataskaitą. Komisija darybose e, siekia apsaugoti kapitalą, o ne e, piliečius. Mano frakcijos nuomonė ir mano atstovavimų žmonių nuomonė, piliečiai turi būti pirmoje vietoje, o privalomas hartijos pasiūlymo plėtojimas turėtų apriboti investuotojų galės ir daugia šalių korporacijų vaidmenį e, galės. Noriu paklausti, kaip galite pateisinti tą didesnę kapitalo apsaugą, o ne piliečių apsaugą. Ar galiu Jums paaiškinti, kad e, globalizacija be kliučių pakerta tų, kurios atstovavimą pasitikėjimą, kad e, ekonomika ir demokratinės struktūros veikia būtent jų naudai. Ir konkrečiai noriu paklausti, ar komisija rengia komentarus dėl projekto elementų iki vasario mėnesio posėdžio 18 metais, nes jūs deratės mūsų žemyno vardu o piliečiai ir piliečių, kuriuos atstovavome vardu. Norime žinoti jūsų poziciją dėl pozicijos konkrečiai, o ne kažkokių e, tokių žodžių. Taip pat norime aiškiaus atsakymo dėl to, ar jūs toliau pasakėte, kad e, pritarėte toliau šiam procesui, kuris vyksta, kol bus pasirašytas sutartis. Ačiū toliau, ponė Sančias. Labai ačiū, ponia pirmininkė. Tikoju e, ponai Džekominį už jo pasisakymą ir Žemės draugų organizacijai už jų žodžius apie darbo grupės darbą. Aš dalyvau pirmą, pirmą sesijos dieną ir noriu padėkoti pirmininkaujančiai e, pusiai už galimybę pasisakyti ir galimybę pristatyti Europos parlamento poziciją dėl privalomos sutarties tikslų. Jau aštuoniose rezoliucijose Europos parlamentas yra išreiškęs paramą šiam procesui ir mes e, e, skatiname mūsų atstovus, tai yra jūs, e, būti konstruktyviems, o netrudyti darybams. Europos parlamento pozicija yra visiškai aiškiai. Mums reikia teisiškai privalomo dokumento, kad būtų galima kovoti su nebaudžiamumu, kurios, nu, kurio naudojasi kurios bendrovės. O kai kurių Europos atstovų nuomonė yra visiškai priešinga tam, ką Europos parlamentas yra pasakęs šio klausimu. O mes atstovavome Europos žmonės. Ir būtent šis parlamentas pradėjo iniciatyvą remti aiškiai privalomą sutartį 300 atstovų parlamentarų, nacionalinių parlamentarų švariausių pasaulio šalių yra tam pritarę. Taigi, kolegas, raginu pritarti šią iniciatyvai ir raginu jūs siekti pasidomėti e, svetainę bindingtreaty.org. Mes, kaip visuomenės atstovai, turime raginti pasiekti to, ko nori piliečiai. Globalizacija neturi naikinti žmonių teisės. Ir tai neturėtų priversti žmonių, e, privesti žmonių prie skurdaus gyvenimo. Ši sutartis, jos idėja gimė tarp žmonių, iš žmonių ir iš plėtinės visuomenės. Ir todėl šis procesas yra gražus. Todėl aš reikalauju iš jūsų to, ko reikalauju iš kitų. Jeigu mes ir mūsų valstybės nenorime, kad mūsų bendrovės pažeistų žmogaus teisės, negalime to daryti, jo, leisti joms tą daryti ir už mūsų sienų, vien tik tai siekiant ekonominės naudos. Tai atitinka taip pat ir šventojo sosto pozicijas. Jie tame sustikime kalbėjo paskutinę dieną ir pritarė proceso, procesui. Jeigu etiniai reikalavimai ne prasiskaras iki sąžinės, galbūt religiniai principai tai pasieks. Ne, turime panaikinti tą nebaudžiamumą, tą žiūrėjančią spragą. Ir pabaigai turiu keletą klausimų. Ar jūs rengiate pasiūlymą, kurį pateiksite pirmininkaujančios šalies darbo grupiai iki vasario pabaigos. Ir ką pasiūlysite? Kada tai bus aptariama? Ir ar komisija ir išorės veiksmų tarnyba rems proceso tesinį iki tol, kol nebus parengta privaloma sutartis. Prašom, ponė Džekominė. Labai ačiū. Deja, turėsiu netrukus išeiti ir galiu pateikti bendrą atsakymą, o kolega Amado detaliau atsakys. Pirmiausia, kad noriu pasakyti, kad parlamente yra tiesiog nepakankamai suprantama ES pozicija. Pirmiausia, kai dėl ketvirtosios sesijos klausimo, ką klausimą, kurį uždavė Žemės draugų atstovė, tai mes neatsisakome rengti tos ketvirtos sesijos, bet sakėme, kad rezoliucijoje įgaliojimai apsiriboja tam tikrų laikotarpių ir kad mums reikia naujos rezoliucijos, kad galėtume tęsti darbą dėl teisiškai privalomos priemonės. Toliau dėl transnacionalinių ir e, vidaus bendrovių. Problema yra panašiai. Mes manime, kad yra sutarta dėl e, teisiškai prie, saistančios priemonės taikymo masto pagal pagrindinius principus. Pirmą dieną supratome, kad E, siūloma kalbėti vien tik tai apie pramonės bendrovės. Dėl mano paaiškintų priežasčių manome, kad tai nėra patenkinama. Mes apgailestavome, kaip sakiau, dėl to fakto, kad e, pirmininkas, kaip sakyčiau, nesukūrė pasitikėjimo klimato per paskutinę sesiją Ženevoje. Tai nereiškia, kad mes nenorime e, siekti būtent tokį, tokį rezultatą, kaip sakiau, bet vienas dalykas, kas, kas mums svarbu, yra esmė. Daug pasidirbavome dėl jungtinių tautų kertinių principų, manome, kad tai yra tinkama sistema, tie, kurie ma, mano, kad reikia eiti toliau, tai galime apie tai kalbėtis. Tie, kas nuo to nori, turi pateikti pasiūlyti ir parodyti, kad tai bus pridėtinė kažkokia vertė be tų kertinių principų, o kai dėl klausimo, kuris buvo užduotas, kad dėl to, kokia turėtų būti mūsų pozicija dėl sutarties e, esmės, tai mes praėjusią kartą laukėme sutarties projekto, ką esame gavę kol kas yra gana riboto panaudojimo. Taigi reikia atsižvelgti į tai, kad Mums reikia koordinuoti savo poziciją su 28 valstybėmis narimis. Labai sunku užimti poziciją dėl to, kas nėra galutinis pasiūlymas. Noriu, kad suprastumėte, kad ES tenka nelengva užduotis šiame kontekste. O kad dėl mūsų pozicijos 14-15 metais, tai turite atsižvelgti į tai, kad Buvo vieninga rezoliucija dėl kertinių principų 11 metais patvirtina 11 metais. Tuo metu nebuvo minties apie saistančią priemonę. E, po to, kai buvo pasiūlyta ta rezoliucija dėl saistančios priemonės, nebuvo pasiektas konsensusas. Mes patys turime viduje pagalvoti, turėjome pagalvoti, ar priimtina valstybėms narėms ir sąjungai dalyvauti tokiame procese, turite atsižvelgti į tai, kad tarp didžiausių išsivystančių šalių Junktinės Europos Sąjungoje ir jos valstybės narės yra tik tai tos šalis iš nedaugelio, kurios aktyviai dalyvauja darbo grupės darbe. Na ir pagaliau mes pasižymėjome, atkreipėme dėmesį į parlamento rezoliuciją, kurią minėjo parlamento narė Sančias. Paskutinėje kalbame apie e, saistančią priemonę, bet neaišku, kas tai turėtų būti. Mes norime kalbėti apie esmę ir kas būtent turėtų būti tokioje priemonėje įrašyta. Turite suprasti, kad tai yra sudėtingi teisiniai klausimai dėl kurių reikia dar nemažai pagalvoti. Labai ačiū. Dėja turėsiu išeiti, bet mano kolega Mado atsakys detaliau jūsų klausimus. Thank you. Grazie. Deve aggiungere. Ačiū. Ar ką nors norėtumėte pridurti? Gal išgirdote atsakymus visus klausimus? Dar turime keletą minučių. Na, naudodamas į progą to, kad, tuo, kad ponas Žekomini dar neišėjo, noriu pasakyti, kad net ir žmogaus teisų tarybos sekretoriatas e, nemano, kad yra neaiškus įgaliojimai. Ir, bet iš tikrųjų liko trys susitikimai, kol bus pasirašyta sutartis ir mes nesutinkame su Europos komisija. Aš nežinau, kaip komisija gali nepritarti tam aiškinimui, kurį teikia žmogaus teisų tarybos sekretoriatas. Toliau, kalbant apie TLC, na, buvo apie tai klausimų, gal kolega galės atsakyti. Buvo paskelbta paskelbti tam tikrai elementai spalio mėnesį, todėl aš nesuprantu, kodėl e, į susitikimą atvykusi ES nežino apie tos elementus. Ir trečias dalykas, rezoliucijoje nėra numatyti įgaliojimai kalbėti apie sutartį. Ten yra kalbama apie sutarties elementus ir būtent tie elementai ir buvo paskelbti. Jie paskelbti spalio mėnesį, dabar jau beveik gruodžio vidurys. Ir aš noriu paklausti, gal ES vis dėlto galėtų parengti poziciją šio klausimu. Mm, mes tikrai tikimės, kad iki vasario pabaigos bus ES reakcija į tai. Ačiū. Juste une, une petite réflexion, je ne. Norėčiau pateikti keletą pamastymų. Na, aš nesu tik susipažinusi su šiuo dosie, kiek kolegė Lora Sančias, bet e, man susidaro e, įspūdis, kad čia vyksta kažkoks žaidimas, net nežinau, kaip jį pavadinti. E, vyksta tam tikras pokeris. Prieš kurį laiką skaičiau Europos išorės veiksmų tarnybos dokumentą ar komisijos dokumentą, kur buvo kalbama apie vieną teisėkuros iniciatyvą ir buvo sakoma, kad laukiama Europos parlamento pozicijos. Dabar jau turime Europos parlamento poziciją. Parlamentas reikalauja privalomos sutarties. Ir kas turėtų parengti tos iniciatyvos turinį, tai Europos komisija. Taigi aš manau, kad turėtume išsiaiškinti vaidmenis, o po to, manau, parlamentas galės plėtoti dialogą su Europos komisija E, kaip tai visada daro. Ir kitas dalykas. E, Prancūzija daug diskutavo, buvo daug diskutuojama per pastarosius penkerius metus, per pastarąją mm, kadenciją. Buvo kalbama apie tai, ką galima padaryti ir iš tikrųjų ta iniciatyva yra susijusi su tarptautinėmis e, bendrovėmis. Tik norėčiau suprasti, kaip čia viskas yra. Na, kai kalbame apie tarptautinės bendrovės, kai bus keliamas jų klausimas, tikrai nenorėčiau, kad vėl būtų žaidžiama tais klausimais. Avete a 5 minuti per dimostrare che non sta blefando. Turite penkias minutės, per kurias galėsite atsakyti. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti Mm, Europos parlamento nariams, kurie pasisakė. Taip pat dėkoju ir žemės, kolegijai iš Žemės draugų organizacijos. Manau, kad prieš keletą savaičių mes tikrai pasiekėme nemažai paražangos. Mes tengiamės prisimti įsipareigojimus ir konstruktyviai diskutuoti su pilietinės visuomenės organizacijomis. Ačiū Jums už pastabas, mes jas perdosime savo tarnyboms. Mes jau pradėjome diskutuoti su ekspertais iš Teisingumo generalinio direktorato prekybos, taip pat augimo generalinio direktorato ir kitų e, ES institucijų tarnybų. Ir mm, direktorius pavaduotojas Džekominį e, kalbėjo apie tai. Galbūt kilo tam tikras nesusipratimas. Na, kartais e, mes matome, kad Europos parlamentas na, ne visada supranta, kaip ES imasi veiksmų ir išorėje, ir viduje. ES turi labai griežtus, tvirtus teisės aktus, savo teisės aktus, bet žinoma, mes esame pasirengę dirbti ir, ir už savo sienų. Taigi, manau, kad čia buvo paminėti trys dalykai. Visų pirma, kas vyko iki diskusijų Ženevoje, kas vyko Ženevoje ir ką daryti toliau. Kalbant apie tai, kas vyko Ženevoje, buvo išsakyta kritikos, kad ES delegacija blokavo darbo programą ir diskusijas Ženevoje. Atvi... Mes su tuo nesutinkame. ES delegacija atstovavo ES 28 valstybių narių pozicijoms ir mes kreipiamės į generalinį pranešėją, tai yra Ekvadoro ambasadorių, laikytis kompromiso. Pagal tą kompromisą darbo programoje turėtų būti numatyta diskusija dėl visų bendrovių, ne tik nacionalinių, tai yra ne tik tar, dėl tarptautinių bendrovių, bet ir dėl nacionalinių bendrovių. Ir galiausiai ES neprieštaravo darbo programos patvirtinimui, bet mes manome, kad diskusijose nereikėtų apsiriboti vien transnacionalinėmis bendrovėmis, nes jau, kaip jau buvo sakyta, daug pažeidimų daro e, bendrovės šalies viduje. Toliau, kas vyko per diskusijas tarp vyriausybinėje grupėje. Aš manau, kad Jūs labai teisingai pasakėte, kad daug um, jungtinių tautų organizacijų dalyvavo, bet um, didieji, didžiosios šalis nedalyvavo ir neįsitraukė. Tai yra Japonija, Kanada, Australija, Norvegija, Junktinės Amerikos valstijos. Na, apie tai galime diskutuoti. Bet Europos Sąjunga ir toliau yra tvirta jungtinių tautų uh, rėmėja, taisyklėmis grindžiamos pasaulinės tvarkos rėmėja ir tikisi, kad visos jungtinių tautų narės e, laikysis prievolių, griežtai laikysis prievolių. Ir manome, kad e, visi būsimi veiksmai dėl žmogaus teisų ir bendrovių jungtinių tautų lygių turi būti grindžiami pagrindiniais principais ir turi apriepti visų tipų įmonės. O dėl ateities 26.9 e, rezoliucija buvo parengta šio proceso metu. Jūs žinote, kad Ekvadoras, Pietų Afrika ją rengė ir ją, ji žmogaus teisų taryboje pat, buvo patvirtinta 2014 m. birželį. Rezoliucijoje labai aiškiai pasakyta, kad numatomos trys sesijos. Pirmoji sesija baigėsi spalio 27 dieną. Ir pasibaigus šiai sesijai nebuvo pasiektas susitarimas, e, nebuvo sutarta renkti ketvirtą sesiją, pirmiausia, negryžus, e, nesikreipiant į žmogaus teisų tarybą. Tai yra standartinė praktika. Ir tarp vyriausybinė darbo grupė paprašė pirmininko pradėti oficialias e, konsultacijas su valstybėmis, narėmis ir kitomis organizacijomis dėl to, ką daryti toliau. Taigi dabar mes e, laukiame ataskaitos, ji dar nėra parengta. Tikimės, kad ta ataskaita bus parengta taip, kad e, tiksliai atspindėtų visų nuomonės ir siūstų teigiamą žinę visiems veikėjams, įskaitant ir Europos Sąjungą. Mes, žinoma, nenorime užbėgti už akių diskusijų turimui, turiniu ir rezultatui. Europos Sąjunga ir toliau pasirengusi e, dirbti e, jungtinėse tautose ir mes Taip pat vakar surengėme nevyriausybinio organizacijų forumą, kur dalyvavo ir pirmininkas. Ten buvo, jo metu vyko šešios ar septynios sesijos skirtos žmogaus teisėms. Tai rodo, kad mes labai rimtai diskutuojame apie tai, kaip dirbti toliau šios rytyje. Ačiū, pirmininkė. Na, norėčiau pasitikslinti, ar jūs pateiksite reakciją į tuos elementus? Na, diskusijos dar vyksta. Non voleremo la presa sullo strumento. Dėkuoju. Manau, kad 14 vyks e, bendras sutikimas e, su Turkijos delegacija dėl žmogaus teisų padėties ir kitą kartą susitiksime komiteto posėdėje sausio 24 dieną. Labai ačiū.